Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Dear Speaker of the House of Representatives of the Netherlands. Niderlandų atstovų rūmų mm, pirmininkė ponė, ponė Aryp, gerbiami kolegos, Niderlandų senato nariai, ponios ir ponai, kolegos. Džiaugiuosi šią garbę pasveikinti e, nacionalinių parlamentų narius susirinkusius į e, renginių savaitę. Europos parlamente. Vakar įvyko renginys, konferencija skirta Europos semestrui. Šiandien kalbėsime apie stabilumą, ekonominį koordinavimą ir valdyseną Europos Sąjungoje. E, ir surenkta taip vadinama 13 straipsnio konferencija. Norėčiau padėkoti Niderlandams už tai, kad draugės Europos parlamentu surengė šią konferenciją. Taip pat noriu pasidžiaugti sėkmingų bendradarbiavimų visais lygmenimis - politinių ir administracijos. Ir norime padėkoti Niderlandams už tai, kad kaip visada Olandų stiliumi dirba labai našiai. Ačiū. Ponios ir ponai, nors ekonomika ES atsigauna, e, vis dar laukia nemažai iššūkių 2016-aisiais. Kinijos ekonomikai sulėtėjus e, reikės toliau dėti e, pastangą subalansuoti ekonomiką, kainos išliks žemos, JAF ekonomikos politikos priemonės griežtėja, yra e, taip pat kai kurių tendencijų kylančius ekonomikos šalise, jau nekalbant apie geopolitinius iššūkius, kurie be abejonės turės įtakos Europos vadovų susitikimui vykstančiam šią savaitę. Gyvename permainų kupinais laikais. Ir kai kas bando ir kai kas nacionalinius klausimus bando pristatyti kaip europinius klausimus. Kalbėkime, galime kalbėti apie migraciją, mokesčius, mokesčių vengimą, terorizmą, padėti Rusijoje, Ukrainoje, Sirijoje, Libijoje, klimato kaitą. Jungtinėje karalystėje vyksantis referendumas, kur šalis apsispręs ar likti Europos Sąjungoje nei vienas iš šių klausimų nėra aktualus tik vienai valstybei nariai jei norime veiksmingai atremti visus iššūkius, kuriuos e, mums kelia daugybė krizių, turime kaip niekada būti vieningi. Mums reikia bendradarbiavimo Europos mastu. Turime išnaudoti 480 milijonų rinkos teikiamus privalumus, tai didžiausia vieninga rinka pasaulyje, turime imtis reikalingų veiksmų ir e, valdyti globalizaciją savo naudai. Mums reikia stiprinti ir santykius tarp ES bei e, valstybių narių. Ir čia tarp parlamentinis bendradarbiavimas vaidina ypač svarbu vaidmenį. Ir todėl esu dėkingas parlamentarams už galimybę kartu pakalbėti apie ekonomikos koordinavimą ir valdyseną. Euro krizė atskleidė, didel, koks, kokia didelė tarpusavio priklausomybė egzistuoja tarp šalių, kurios yra nusprendę įsivesti vieną valiutą. Kai kurioms iš vienoms šalims teko gelbėti kitas, kurioms, kurios e, atsidūrė valstybės kolos krizėje Taip pat prireikia ES įsikišti į nacionalinio biudžeto ir nacionalinės ekonomikos politikos planavimą. Buvo pasirašyta keletas supratimo memorandumų, paktų ir jie visi sukūrė politinę sistemą pagristą e, bendrą atsakomybę. Būtent todėl reikia e, užtikrinti atskaitomybę ir, ir at, atsakomybę nacionaliniu Europos mastu. E, demokratinė atskaitomybė yra ypač svarbi įgyvendinant struktūrinės reformas, bei siekiant užtikrinti našę valdyseną bendrai. Ponios ir ponai, mėly kolegos, vakar turėjote galimybę pakalbėti apie E, peržiūrėtą Europos semestro procesą bei Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmenį ir 2016 e, Europos semestro ciklo politikos prioritetus. Taip pat kalbėjote apie e, mokesčio bazės eroziją, tri, trigubo A kredito reitingą bei numatomus kai kurių procesų peržiūros etapus. Šiandien kalbėsime apie taip, kaip mokesčių. E, kaip įgyvendinamas mokesčių e, susitarimas. Noriu pasakyti, kad ši 13 straipsnio konferencija rengiama pirmą kartą po to, kai buvo patvirtintos darbo tvarkos taisyklės praėjusiu metu spalio mėnesį. Praėjus daugeliu metų sunkių diskusijų, mums galiausiai pavyko susitarti dėl darbo metodų, kurių pagrindų galėsime skirti dėmesį ne tik darbo tvarkos taisyklėms, bet ir turiniui. Komisija metinėje augimo apžvalgoje pažadėjo įvertinti mokesčių sutarties įgyvendinimą. Tikimės, kad e, paaiškės, kad e, tarp vyriausybiniai susitarimai nėra tokie veiksmingi kaip bendryjų darbo metodas bendrijos teisės vienas pagrindinių aspektų yra tai, kad jie užtikrinami mechanizmai ir sprendimai, kuriuos priima bendros, sprend, bendrai sprendimus priimančios institucijos, taip pat ir nacionalinės institucijos. Taip už, užtikrinama atskaitomybė ir Taip užsitikriname Europos piliečių pasitikėjimą, taip dirbame pastaraisiais metais. Būtent todėl Europos parlamentas rezoliucijoje dėl ekonominės valdysenos sistemos peržiūros įvertinimo, taip vadinamo bereš pranešimo, kuris patvirtintas 2015 birželį, ragina, užtik, ragina dėkti e, pagilintos demokratinės atskaitomybės mechanizmus Europos ir nacionalinių lygmenių ir, ir integruoti juos į bendrijos sistemą. Ponios ir ponai, ES neatsisako suvereniteto. ES nėra suvereniteto atsisakymas, tai yra pažangiausių e, praktikos ir kontrolės pavyzdžių dėgymas. Čia visi turi labiau stengtis. Tačiau jei norime, kad Europa funkcionuotų, turime užtikrinti, kad demokratiška e, kontrolė, kurią kuri yra patikėta parlamentams, būtų užtikrinta. Negalime tikėtis daugiau Europos, jeigu mažinsime parlamentinę kontrolę ir demokratiją. Tai būtų katastrofos receptas. E, ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimo ir stebėsenos gilinimas bus užtikrintas tik labiau dalyvaujant išrinktiems Europos piliečių atstovams nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Norime užtikrinti demokratinę atskaitomybę visose etapuose. Taip pat ir e, nacionalinių biudžeto atveju. Esame partneriai uh, vykdantis bendrą užduotį, tai yra demokratijos principų ir parlamentesnės kontrolės užtikrinime. Todėl turėtume stengtis pakelti kartelę ir, ir užtikrinti, kad vykdomoji valdžia būtų mm, atskaitinga. Norėčiau Jums palinkėti visokiojo pasiekmės Jūsų diskusijose šiandien ir dar kartą padėkoti Jums už Jūsų dalyvavimą bei už puikų bendradarbiavimą ir sėkmingą darbą vakar. Ačiū. Ir žodį perdedu kolegiai poniai Areip. Monsieur le Président du Parlement européen, chers... Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Niderlandų parlamento vardu norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į šią konferenciją dėl stabilumo valdysenos ir koordinavimo. Kitaip sakant, į 13 straipsnio konferenciją. Ir kitos penkios tarp parlamentinės konferencijos vyks Benhofe tai yra ta vieta, kuriame renkasi tiek senatas, tiek atstovų rūmai. Ir tai yra mūsų Niderlandų demokratijos širdis. Ir jau keletą metų 13 straipsnio konferencija pirmąjį semestrą kaip tik ir vyksta Europos parlamente. Taigi norėčiau padėkoti už jūsų svetingumą ir taip pat E, už bendradarbiavimą. Dabar mes pirmininkavime Europos Sąjungai tokiu sudėtingu istoriniu laikotarpiu ir mums vieniems sunku susidoroti su šia užduotimi. Juolab, kad mūsų visuomenių problemos nesibaigia jų valstybėse. Paryžiaus teroro aktai ir migrantų krizė yra aiškiausias ir dėja skausmingiausias to pavyzdys. Dabar vyksta diskusijos dėl Didžiosios Britanijos narystės Europos Sąjungoje ir taip pat diskusijos dėl galbūt Ukrainos narystės Europos Sąjungoje įrodo, kad Europos Sąjunga yra arti piliečių. Ir tų iššūkių ne viena šalis negali išspręsti viena. Būtina bendradarbiauti. Privalome kalbėti vieni su kitais. Ir tai yra taip pat mūsų Niderlandų pirmininkavimo pagrindinė tema. Turime kartu kurti ES sprendimų prieimimo kontrolės mechanizmą. Ir čia kaip tik išriškėja mūsų nacionalinių atstovų vaidmuo, nes mes esame tas tiltas tarp e, mūsų rinkėjų ir ES institucijų. Mes galime kontroliuoti ne tik savo vyriausybės, bet taip pat turime e, skelbti mūsų Europos komisijai savo rinkėjų valią, balsus. Tai štai šiandieną mes ir diskutuosime apie biudžeto politiką ir ekonominę valdysiną Europos Sąjungoje. Tai yra tie klausimai, kurių, nuo kurių ir prasidėjo 1952 metais ES kūrimas anglės ir plieno sutartimi. Tai akivaizdu, kad e, ši konferencija dėl 13 straipsnio galbūt iš pirmo žvilgsnio pasirodys labai detaliai ar techniška, tačiau nepamirškime, kad vyks ir diskusijos, kurios bus apie tvarę ir stabilę biudžetinę politiką. Ir šiais klausimais mes turime tikrai labai e, stipriai padirbėti. Diskusijos nebuvo niekad lengvos. Ir dažnai mums tekdavo labai pasistengti, kad e, įvykdytume augimo ir e, stabilumo paktą, kad išlaikytume mūsų e, valstybės e, skolas sukontroliuotas. Tekdavo taupyti, tekdavo priimti skausmingas priemonės ir dažnai dar jos galioja kai kuriuose šalyse. Nepaisant to, mums pavyko pasiekti plataus konsensuso. EBPO ir TVF patvirtina, kad mes einame teisingų kelių. Todėl galime tuo didžiuotis. Toliau vyko tolesnės diskusijos, kaip kovoti su ekonominė ir finansinė krize. Ir dabar mes tengiamės žvelgti toliau, į priekį. Europa kuriame dabar ir čia, ir todėl turime imtis priemonių tuomet, kuomet problemos kyla mes esame už tai atsakingi. Ir esame atsakingi kaip parlamentarai. Turime e, žvelgti tolyn į horizontą ir išvelgti ateitį. Mes, bendradarbiaudami su Europos parlamentu, norėjome, kad mūsų konferencija, šiandienos konferencija būtų interaktyvi. Tai štai po pietų vyks diskusija dėl investicijų, dėl konkurencingumo ir konvergencijos. Taip pat kalbėsime apie Europos valdyseną. Ir kyla klausimas, ar tarp parlamentinis bendradarbiavimas ir keitimasis gerosiomis praktikomis gali įvykti. Aš laikausi nuomonės, kad mes kaip šalis galime suvaidinti savo vaidmenį šiuose diskusijose. Jos, kiekvienos šalis turi savo lūkesčių, bet taip pat turime ir savo patirties. Ir mes, kaip Niderlandai, galime tikrai pasidalinti savo patirtimi. Kita tema yra biudžeto politikos efektyvumas. Kaip yra taikomos naujosios biudžeto taisyklės jūsų šalise? Biudžeto, ar gali biudžeto koordinavimas gali būti pagerintas, įsižandant parlamentinės kontrolės? Tai yra labai pagristi klausimai, tačiau juos turėtume aptarti šiandieną. Taigi mūsų diskusijos turėtų atspindėti tos demokratinės visuomenės erdvę. Mes turime e, jas tęsti skaidriai. Ir manau, kad e, tai taip pat prisidės prie platesnio masto diskusijų. Todėl labai norėčiau Jums palinkėti, kad šios diskusijos būtų vaisingos ir nukreiptos į ateitį. Remkime mintimi, kad Europa bus stipresnė, jeigu mes vieni kitus išgirsime. Dėkuoju. Euh. Merci beaucoup. Labai ačiū, ponė e, parlamento pirmininkė, mėly kolegos. Norėčiau Jūs informuoti, kad e, šiemet šiame renginyje dalyvauja 137 parlamento nariai. Rekordinis skaičius. Labai ačiū, kad dalyvaujate ir įkvėpėte mus išbūti šioje salėje iki pat posėdžio pabaigos. Dabar pagal procedūrą numatyta kad e, toliau e, pirminink, e, posėdžiai pirmininkaus ponas Baker iš Olandijos Senato finansų komiteto ir Roberto Galtieri, kuris yra Europos parlamento ekonomikos ir pinigų komiteto vadovas. Taigi, užleidžiu vietą jums. sheet work. Thank you, Mr. Schulz and Madame Arip for. Ačiū, ačiū ponui Šulcui ir poniai Arip už įžangą. Toliau tęsime mūsų posėdį. Be bejonės, pono Šulc ir ponios Rip išreikštos nuomonės e, turbūt išjudins šio ryto diskusiją. Mes esame Europos parlamentui labai dėkingi už tai, kad e, posėdis vyksta šioje salėje, plenarinių posėdžių salėje. Aš e, šiandien matau ir vakar dalyvavusių narių veidų, kai kurios jų pažįstu, todėl turbūt jau pasikeisite nuomonėmis ir apie tai, ką girdėjot vakar. Šiandien e, pirmoje dalyje mūsų posėdžio kalbėsime apie vadinamąją gerąją praktiką. Aš e, kviečiu Jūs e, prisijungti prie diskusijos. Turbūt visi gavote įžanginį memorandumą, kuris buvo išplatintas prieš konferenciją. Viliuosi, kad Jūs jį ir skaitėte, bet kadangi laiko buvo nedaug, tiems, kurie nespėjo perskaityti, E, pabandysiu apibendrinti. Iš esmės ten yra kalbama apie tai, kokia dabar yra sukaupta patirtis, kaip kriterijai vienas su kitu santykiauja praktiškai, kaip valstybės narės susidoroja su tokiais kaštais, kaip padidėjusios sveikatos apsaugos ir pensijos kaštai, ar institucinė bazė suteikia Europos parlamentui pakankamai erdvės dalyvauti tarp parlamentinėje veikloje ir kaip tarybos rekomendacijų E, atsakingumas politinių lygmenių galėtų būti pagerintas nacionalinių lygmenių. Aš noriu pasveikinti šioje salėje ir Eurogrupės pirmininką. Planavome, galėjome planuoti šį posėdį kitą dieną. E, vasario 11 dieną įvyko Eurogrupės posėdis, bet šiandien mes galėsime išgirsti tai, kas ten atsitiko iš pirmų lūpų kol kas, kiek žinau, nedaug informacijos yra išviešinta. Taip pat e, sveikinu poną Kės Vendrik, kuris yra Niderlandų audito rūmų vicepirmininkas, jis kalbės apie Niderlandų parlamentinės kontrolės mechanizmą, kalbant apie eurozonos valdyseną. Taip pat e, dalyvauja mūsų diskusijoje ponia Valery Ravu iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos finansų komiteto, ji yra pagrindinė pranešėja Ji papasakos, kaip Prancūzija susidaroja su pastarojo metų ekonominiais iššūkiais e, šiandienos diskusijų kontekste. Ir galiausiai aš noriu pasveikinti e, šiandienos bendrą pirmininkį, kuris yra Europos parlamento ekonomikos ir pinigų komiteto pirmininkas. Jis, tiesą sakant, neša dvigubą atsakomybę šiandien. Jis ir pris, pasakys kalbą e, vieną iš šiandienos mūsų diskusijos temų. Prieš teikdamas žodį svečiams norėčiau trumpai apžvelgti šios konferencijos tikslą, tikslus. Ir pats trumpai norėčiau prie diskusijos prisidėti. Organizatoriai, o aš pats dirbu organizacinėme komitete, manė, kad atėjo laikas pasikeisti praktinę patirtimį, nes praėjo jau keletas metų, e, kai įgyvendinamas fiskalinis susitarimas, Fiscal Compact, kai kurie iš mūsų Mm, manome, kad teko gyventi ypatingai sunkių laikotarpių, nes biudžeto deficitas labai padidėjo. Ir e, kai kam iš mūsų teko pritaikyti to fiskalinio susitarimo griežtus e, kriterijus. Prieš pasikeičiant nuomonėmis su jumis, aš norėčiau pristatyti savo patirtį ir, tiesą sakant, šį tik vieną kartą ir taip pasisakysiu. E, Olandijos senate aš esu e, savo partijos atstovas biudžeto klausimais. Niderlandų parlamentas susideda iš dviejų rūmų ir abiejose parlamento rūmose e, nariai turi teisę patvirtinti arba atmesti įstatymo pasiūlymą. Taip pat jie turi patvirtinti biudžetą. Biudžetas turi būti paremtas abiejų rūmų daugumos pirmus metus e, dirbdamas biudžeto klausimais susidariau įspūdį, kad e, yra kažkokios išorinės jėgos, kurios veikia. Ir e, yra bandoma padaryti įtaką mūsų jau įsitvirtinusiam biudžeto ciklui. Be to pastebėjom, kad yra tam tikrų laiko apribojimų. Europos komisijos rengiamas rekomendacijos kiekvienai valstybei buvo atspindėtos nacionalinėme biudžete ir siekime politinio sutarimo, kuris ne visuomet buvo demonstruojamas. Ir prasidėjus pirmajam Europos semestro ciklui, Niderlandų parlamentas, finansų ministras tą patvirtins, susidūrė su rimtu iššūkiu, nes nei vienose parlamento rūmose nebuvo saugios daugumos paramos struktūriniams pokyčiams. Ir tokiems svarbiems tokiais svarbiais klausimais kaip pensijos, e, išmokos būstui, e, e, socialinės išmokos ir dar daugybė kitų klausimų. Aš pats iš savo patirties supratau, kad fiskalinis susitarimas turi ir stipriųjų pusių, ir silpniųjų, silpnųjų pusių. Viena iš stipriųjų pusių yra ta, kad fiskalinis susitarimas tarsi sukūrė išorinę drausmę išorinę veiklos sistemą sukūrė, pagrįsta išorinė analizė. Ir kartais buvo aprašoma gyventi priemonės, kurias jau seniai reikėjo gyventi kiekvienoje valstybėje tvirtinant biudžetą. O silpnoji pusė e, fiskalinio biudžeto, ir dauguma jūsų turbūt e, su to susidūrėte, yra ta, kad e, terminai buvo vartojami mums nepažįstami buvo bandoma naujai įsikišti į kiekvienos valstybės jau nusistovėjusių biudžeto ciklą. Buvo labai išsamus, per daug platus tas e, susitarimas ir be to buvo numatyta e, labai griežta biudžetinė drausmė. Aš nežinau, kaip tiksliai politinė diskusija rutuliojosi tuo klausimu, bet e, manau, kad visi turbūt galim susipažinti su naujais terminais, išmokti juos E, suprasti, kaip biudžeto ciklas veikia, gal net perprasti tai, tačiau vis tik išlieka dalykų, kuriuos sunku suvokti ir apie tai turim kalbėti. Ir šiandienos e, diskusijų viena tema yra būtent tokia. E, fiskalinio susitarimo ciklo e, ilgalaikės įtakos išsiaiškinimas ir legitimumas. Šios konferencijos vienas iš tikslų toks yra. Mes turime išsiaiškinti Eurogrupėje priimamų sprendimų principą, nes ten kartais viskas vyksta mums sunkiai suprantamai. E, kai kurių demokratinių institucijų veiklos neiškumas susilpnina e, fiskalinio susitarimo legitimumą. Ir aš manau, kad nacionalinėse diskusijose apie tai buvo daug kalbama. Tie iš jūsų, kurie atstovaujate valstybėms, kurios pritaikė tas dramatinės priemonės - Portugalija, Airija, Graikija, Kipras, kai kurios kitos valstybės. Papasakosite, kaip tas vyko. Šiandien e, turime galimybę pasikeisti nuomonėmis apie tai. Ir aš įsivaizduoju, kad vieni iš kitų galim nemažai pasimokyti. Toks yra šio ryto tikslas. O dabar pereikime prie praktinės pusės. Mm. Dauguma iš jūsų žinot, kaip prašyti žodžio, kokią tvarką. Aš e, pristačiau jau keturis pagrindinius pranešėjus ir dabar stengiamės, kad kuo daugiau parlamentarų turėtų galimybės dalyvauti diskusijoje. Tačiau vis tik e, kalbėjimui ribas nustatysime, bus nustatytas tam tikras laiko pribojimas ir aš prašyčiau toleruoti e, tokį mūsų prašymą ir laikytis tokio reikalavimo. Taigi, pasisakymai turi trukti neilgiau nuo dviejų, e, neilgiau negu dvi arba tris minutės, priklausomai nuo narių skaičiaus, dalyvių skaičiaus. Ir mes labai griežtai kontroliuosim kalbėjimo laiką. Jums visiems yra ant stalo padėtos e, lentelės, kortelės kalbėjimui. Ir jeigu norit pasisakyti, e, jūs turite tą kortelę pasinaudoti. E, tokia pati tvarka taikoma ir nacionaliniams parlamentams, ir Europos, nacionalinio parlamento nariams, ir Europos parlamento nariams. E, principas bus toks, kad kalbės vienas nacionalinio parlamento narys, kitas Europos parlamento narys. Jeigu pavyks tokios formulės laikytis, taip ir dirbsim, bet taip numatom. O dabar aš norėčiau suteikti e, žodį ponui Jurin Daiseblum. E, jam suteiksim 10 minučių, nes e, e, jis yra biudžetininkas, todėl turbūt drausmingai kalbės. Very much, Mr. Chairman. Is there any... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ar galėčiau kur nors matyti, kiek man laiko liko? Priminsiu, sako pirmininkas. Gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai, man labai malonu dalyvauti tarp parlamentinėje konferencijoje šiandien. Mano nuomonė, toks forumas yra labai naudingas ir svarbus eurozonos požiūrių iš glaudžių ryšių su politikos kuriejais ir liaudės atstovais mes galime gauti tik naudos ir tas turi būti daroma ir nacionaliniu, ir Europos lygmeniu. E, savo mm, pra, pasakymo pradžioje apžvelgsiu ekonominę padėtį trumpai. Kaip finansų ministras aš visuomet noriu kalbėti apie ekonomikos padėtį ir tik paskui pereisiu prie penkių pirmininkų ataskaitos ir darbo, kurį reikia nuveikti ekonomikos valdysenos gerinimo srityje. Eurozona sugebėjo įveikti uh, uh, valstybės skolos ir ekonomikos krizę, nes buvo įgyvendintos politikos reformos valstybėse narėse. Jas sekė labai uh, plačios institucinės naujovės ES lygmenių ir prisimti nauji įsipareigojimai dėl bendrosios valiutos trečius metus ekonomika atsigauna eurozonoje, valstybėse narėse tai labiau pastebima, nors tai suteikia vilties, vis tik ekonomikos atsigavimas dar labai priklauso nuo išorinių jėgų, įskaitant naftos kainas, užsienio valstybių e, pinigų politiką ir eurozonos e, kurso, e, euro kaip valiutos kurso, atsiprašau. Be to matome, kad kyla išorinės rizikos, pavyzdžiui, Kinijos atvejis Tai rodo, kad mes turim labiau pasistengti, kad galėtumėm patys save išsilaikyti. Labai dar e, rimtų sunkumų iškyla dėl užimtumo politikos problemų ir ekonomikos e, skirtumų tarp valstybių narių. Todėl aš susi, suprantu, kad susitaikyti su dabartinė padėtimi negalime e, akcijų biržų neramumai rodo, kad reikia įgyveninti finansų sektoriaus reformas ir bankininkystės sąjungą keisti. Aš kaip Eurogrupės e, pirmininkas ir ECOFIN grupės pirmininkas, aš suprantu, kad reikia sukurti kapitalo rinkos sąjungą. Tai leistų pagerinti e, realiosios ekonomikos finansavimo įvairovę. Be to turime sustiprinti bankininkistės sąjungą, kad pagerėtų finansų sektoriaus stabilumas ir e, e baigtųsi tas valstybės skolos užbu, kūriamų problemų užburtas ratas. Mes suprantame, kad e, Ne viskas priklausys nuo patvirtintų naujų fondų. Mes turime galvoti apie rizikos e, didėjimą, apie bankų problemas. Riziką reikia pažaboti, ji turi išlikti tik tokia, kokia neišvengiama. Mes ateityje turim galvoti apie būtinybės prireikus restruktūrizuoti bankus ar juos gelbėti privačiomis lėšomis. Praėjusiu metu sausio mėnesį priimtas bankų pertvarkymo uh, projektas yra labai svarbus žingsnis tas irmi. Penkių pirmininkų pirminink, e, ataskaita, vadinasi Europos pinigų sąjungos e, užbaigimas. E, šioje ataskaitoje yra siekiama pasiekti pusiausvėros tarp vizijos ir realizmo. Tai yra bandoma padaryti atskirais etapais. Iki 17 metų vidurio yra numatyta keletas trumpalaikių priemonių, kurios padarytų eurozoną atsparesnę su dabartinėmis teisės e, normomis. Tai yra labai svarbu, kad mes galėtume atkurti fiskalinės makroekologinės e, fiskalinį makroekonominį balansą, sustiprintume e, Europos politikos rekomendacijų įgyvendinimą nacionalių lygmenių ir demokratinę atskaitomybę. Visi tie aspektai yra tarpusavį susiję ir tuo pat metu yra būtina pažanga, kad geriau, sklandžiau pereitume prie antro etapo, kada bus taikomas ilgalaikiškesnės priemonės ir bus galima iki 2025 metų Europos pinigų sąjungos sąrangą visiškai sutvarkyti. Tam reikės greičiausiai keisti sutartį. Europos taryba patvirtino, kad bus naudojamasi priemonių, numatytų, bus taikomos priemonės, kurios yra būtinos antrajame etapui sėkmingai užbaigti iki 2017 metų. Europos komisija, ypač komisijos narys Dombrovski pirmajame etape, pateikė pasiūlymų, kuriems dėje nepademonstruota labai e, didelė parama. Eurogrupė, ECOFIN taryba ir parengiamosios institucijos dabar atidžiai gal svarsto skirtingas iniciatyvas ir galvoja, kaip būtų galima uh, pirmojo etapo pasiūlymus įgyveninti. Vienas iš pasiūlymų yra nacionalinių konkurencingumo tarybų sukūrimas, mano nu, valdybų tiksliau sukūrimas. Mano nuomonė, tokios e, valdybos e, objektyviau leistų e, vertinti politinės diskusijas ir politinės partijos ir vyriausybės galėtų geresnius sprendimus priimti. Mano nuomonė, nacionalinės konkurencinės valdybos vaidins labai svarbu vaidmenį sustiprinant reformų darbo atvarkai, ypač nacionalinių lygmenių, gerinant e, pačią reformų e, struktūrą, kaip galime pagerinti mūsų socialinio modelio subalansuotumą ir tvarumą, kaip galime pagerinti užimtumo galimybės, e, kad e, biudžetas išliktų sveikas ilgalaikėje perspektyvoje. Nacionalinės konkurencinės valdybos neturėtų kelti abejonių darbdavių ir darbuotojų susitarimų struktūroms. E, greičiau jos turėtų stengtis pagerinti ekonomikos padėtį, sustiprinant paklausą kiekvienoje valstybėje narėje. Lygiai taip pat yra svarbu orientuoti, e, orientuotis į tų valdybų bendradarbiavimą, nes tai leis keistis geriausią praktiką. Ir aš manau, kad visoje eurozonoje e, mums vienų kitų patirtis yra labai reikalinga. Dabar perinu prie uh, E, nacionalinio vaidmens ekonominės valdysenos gernime. Mes iš savo patirties žinome, kad tam, kad gera pinigų sąjunga būtų sukurta, būtina įtraukti nacionalinius parlamentus. Galų gale reikės priemonių, kad išspręstume e, nacionalinius ekonominius iššūkius su nacionaliniu parlamentu pagalba. Nuo šių metų mes tengiamės geriau įtraukti bendrus ekonominius iššūkius į mūsų ekonomikos politikos koordinavimą, E, skelbdami e, rekomendacijas visai eurozonai. Tai yra Europos semestro pradžia. Todėl eurozonos rekomendacijos galės tokiu būdu būti įtrauktos į komisijos skelbiamas rekomendacijas kiekvienai valstybei, kurios yra paprastai e, išviešinamas gegužės mėnesį. Taip pat E, mes teikiame rekomendacijas dėl ekonomikos politikos koordinavimo. Keičiamės patirtimi e, įgyvendant ekonomikos politiką skirtingose valstybėse. Be to mes stengiamės e, įvertinti valstybių nustatytas normas kitų valstybių, lyginant jas su kitomis valstybėmis. Eurogrupės darbo programoje labai svarbu vaidmenį atlieka reformos. Pastaraisiais metais mes pasiekime pažangos koordinuodami ekonomikos politiką, bet manom, kad galim žymiai geriau e, realiai jas įgyvendinti. E, rekomendacijų kiekvienai valstybei konkrečiai rengiamų įgyvendinimas e, pagerėtų, jeigu pirmiausia tų rekomendacijų būtų mažiau. Jeigu pamatytumėt, kiek kiekvienais metais kiekviena šalis gauna rekomendacijų, labai gerai suprastumėt, ką aš noriu pasakyti. Antras dalykas, aš manau, kad tos rekomendacijos turėtų būti tikslingesnės. Pirmiausia, reiktų išskirti prioritetus, ką reikia padaryti kiekvienoje valstybėje, netidėliojant. Be to, reikia numatyti žymiai daugiau e, nacionalinių valstybių atsakingumo vertinant tas rekomendacijas. Nes labai nemažai yra valstybių, kurios paprasčiausiai pasižymi tas e, rekomendacijas, bet toliau įgyvendina savo pačių pasirinktas nacionalinės programas. Liko dvi minutės kalbėtojai. Ir trečias dalykas, rekomendacijos kiekvienai valstybei turbėt, tur, mm. turbūt būti siunčiamos ne kas met, o kas keletą metų, kad valstybės ir e, jų vyriausybės, kurios dirba trejus ar ketverius metus, e, galėtų e, turėti daugiau laiko toms rekomendacijoms įgyventi, galėtų geriau aptarti tas rekomendacijas e, ir su parlamentu, ir su komisija, ir su nacionaliniais parlamentais E, Parlamentų vaidmuo, sukuriant valstybę atsakingumą, yra būtinas, tačiau reikia įtraukti ir socialinius partnerius. Trumpai dėl Europos parlamento norėčiau dar pasisakyti. Europos parlamentas turėtų visapusiškai sutartyje numatytas prerogatyvas išnaudoti, taip pat turėtų pasitelkti antrinių teisės aktų numatytas teisės, kad dalyvautų geriau ekonomikos dialogėme. Uh, E, penkių pirmininkų ataskaitoje Europos parlamentas jau aktyviau dalyvavo ją rengiant. 2016 metais Europos parlamentas dalyvavo rengiant rekomendacijas eurozonai. Aš turėjau garbės kartu su e, komisijos pirmininku Junkeriu ir vicepirmininku Dombrovskiu dalyvauti parlamento plenarnėje sesijoje, kai buvo apie tai diskutuojama. Ir aš visada dalyvauju susitikimuose su parlamento ekonomikos komitetu Ir besikeisdami su Europos parlamentu nuomonėmis mes pradėjome jau dabar praktiškai įgyvendinti penkių pirmininkų ataskaitą ir mes visuomet, kaip tarybai pirmininkaujantį šalis, kviečiame Europos parlamentą dalyvauti ir patys dalyvavome parlamento darbe. E, dialogo kontekste ir Eurogrupės posėdžius padarėme viešesniais. Nuo dabar prieš posėdžius yra numatyta skelbti viešai detalę Eurogrupės posėdžių darbo atvarkę ir iškart po posėdžių bus išplatinami apibendrinimai, tokie apibendrinamieji raštai. Be to, mes darysim spaudimą, kad kuo greičiau būtų išviešinti mūsų diskusijų dokumentai. E, tai yra daroma su glaudžiai bendradarbiaujant su institucijomis, kurios tos dokumentus teikia. Kaip Eurogrupės ir Ekofin pirmininkas, aš remiu ir padedu įgyvendinti visas tas iniciatyvas, kurios išplečia mūsų ekonomikos politiką. Tos iniciatyvos prisidės prie nacionalinio atsakingumo didinimo, informatumo gerinimo ir leis sukurti e, politiniai škaitvarę aplinką reformoms įgyvendinti valstybėse narėse. Aš manau, kad tai rūpi ir kiekvienai valstybei, ir visoms valstybėms kolektyviai. Ir šiandien aš tikiuosi išgirsti naujų minčių tam tikslui. Labai ačiū. Ačiū, ponė Dyselblum. Now, uh, Ir dabar uh, suteiksime žodį ponui Kis Vendrik. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami delegatai, ponios ir ponai, labas rytas. Dėkoju už man suteiktą galimybę pasisakyti. Kalbėsiu trumpai ir greitai. Bet gal ne per greitai. Gerai ponios ir ponai. Europos Sąjunga išgyveno esminius ekonominius ir biudžeto pokyčius nuo praėjusio amžiaus dešimtmečio. Prasidėjus finansiniai ir ekonomikos kriziai 2008 rudenį, ekonomikos ir pinigų sąjunga susidūrė su nuolatinė grėsme iškilo į paviršių e, ekonominės ir pinigų sąjungos trūkumai bei eurozonos silpnosios vietos. Reaguodama į šią krizę Europos Sąjunga ir eurozonos šalis nedelsiant ėmėsi teisėkuros ir politikos iniciatyvų buvo parengtos paramos programos ir e, nedėliotinos priemonės, konsultuojantis su TVS, skirtos padėti kai kurioms šalims. Buvo pradėta kurti bankų sąjungą, taip pat buvo pradė... ACB pradėjo <clears throat> kai kurių bankų priežiūrą, patvirtintos naujos biudžeto taisyklės ir sustiprinta pinigų sąjunga. Parengtos taisyklės stiprinti biudžeto stebėseną ES vykdomą valstybių narių stebėseną bei bendrą ekonomikos, makroekonomikos stebėseną valstybėse narėse. Tai yra Europos semestro dalis. 2014 rugsėjai Niderlandų audito rūmai paskelbė pranešimą dėl naujų biudžeto taisyklių, kurios yra skirtos sustiprinti ekonomikos ir pinigų sąjungą. Pasielgėme taip nes to paprašė e, Olandijos senatas. Ir dėl to, kad tos naujos taisyklės gali paveikti biudžeto procedūras Niderlanduose bei be abejo nes kitose šalise. Tačiau šios taisyklės turi užtikrinti didesnį pasitikėjimą eurų ir todėl nusprendėme pasirinkti platesnį požiūrį, kuris apima ir įtraukia ir Europos institucijas bei valstybės nares. Ir audito ataskaitoje daromos išvados ir e, aptariamos pamokos ateičiai. Norėčiau kai kuriuos iš šių rezultatų aptarti su jumis šiandien. Skaidrėse matysite mūsų parengtas išvadas ir rekomendacijas, kurios neseniai buvo e, atnaujintos. Tikiuosi, kad matote skaičius, lentelę matote ir matote čia, kokiu metu kurios šalis patyrė perteklinę. E, biudžeto deficito procedūrų ir kuomet taryba joms liepia imtis, Europos vadovų taryba joms liepia imtis priemonių. Kaip žinome, praeitie Europos, Europoje biudžeto politikos taisyklės nebuvo taikomos, įgyvendamos iki galo. Tik kelios valstybės buvo paragintos imtis konkrečių priemonių keletą kartų. Finansinės sankcijos niekada nebuvo pritaikytos. Šalis, kurios netenkino e, reikalavimų, turėjo galimybę atidėti reikalavimų įgyvendinimą. Ir tačiau ir, ir tai tik tai iš dalies pasikeitė po 2010-aisiais priimtų taisyklių. E, šalis, kuriams taikoma, e, šalių skaičius, kuriams taikoma perteklinė biudžeto deficito procedūras, tokių šalių skaičius sumažėjo ir komisija nusprendė e, tos procedūros netaikyti dėl to, kad dėl susidariusių ypatingų aplinkybių. Norėčiau pridurti, kad naujosios priemonės, skirtos sustiprinti valstybių narių ekonomikos ir biudžeto politiką, sukūrė labai sudėtingą teisų ir e, teisės nuostatų ir taisyklių rinkinį ir ES institucijoms sunku užtikrinti tų taisyklių susitarimų įgyvendinimą, nors E, šis susitarimas turėtų sustiprinti eurozoną, apie tai kalbėsiu vėliau. Taip pat patvirtinus naujas taisyklės pagal 6 ir 5 e, susitarim, e, pasiūlymų susitarimą atsirado naujos makroekonominės priežiūros taisyklės. Tačiau tikri ES gebėjimai galimybės keisti valstybių narių ekonominę politiką yra riboti, nes vis dėlto galiausiai galutinius sprendimus priima valstybės narės. Toliau, čia yra nauja procedūra skirta makroekonominėms disbalansams koreguoti. Matote, kaip ši procedūra, procedūra veikia iki šiandien. Procedūra apsiribojo tik e, e problemų identifikavimu ir informavimu apie jas. E, to, tokių e, atvejų pastebėta 2015-aisiais. Makroekonominio e, disbalanso koregavo procedūra dar ne, nebuvo aktyvuota. Reikia pasakyti, kad komisijai sutiktos galios nuspręsti, ar jau e, stebimas disbalansas yra perteklinis ar ne ir ar reikia aktyvuoti šią procedūrą. Tačiau kaip nustatomas E, to, to disbalanso pobūdis, taikoma prasidara, nėra iki galo skaidri. Susijusios, susiję mechanizmai dar toliau plėtojami ir Europos komisija pradėjo diskusijas, kaip suderinti nacionalinės ataskaitas, kad būtų galima lengviau palyginti valstybių narių rodiklius biudžeto uh, politikoje. Mes uh, tai laikome labai svarbiu žingsniu. Galiausiai dar vienas klausimas, kurį norėčiau aptarti, apie tai taip pat rašoma mūsų ataskaitoje. Demokratinė kontrolė ir atskaitomybė Europos Sąjungoje nėra vienodai to lygiai taikoma Eurogrupiai ar jos pirmininkui, tačiau Eurogrupės įtaka išaugo, taip pat ir sprendimo prieimimo procesas biudžeto ir makroekonominės politikos klausimais. Ponios ir ponai, Kai mūsų ataskaita buvo paskelbta prieš pusantrų metų, mes Niderlandų parlamente pristatėme rekomendacijas ateičiai ir tą patį turiu galimybę padaryti ir čia visiems čia susirinkusiems girdint. Per pastarąjį dešimtmetį pastebėjome, kad valstybės narės nusekliai nesilaikė biudžeto e, e, pamatinių verčių ir Europos institucijos medicinus kartais tekdavo įsikišti. E, sudėtingų taisyklių egzistavimas ir jų neįgyvendinimas e, neigiamai veikia ekonominę valdyseną. Europ, ekonominės valdysenos sustiprinimo, e, sustiprinimas būtinas, kad atgautume visuomenės ir verslo pasitikėjimą, kad užtikrintume e, pasitikėjimą Europos ekonomiką ir ypač eurozona taisyklių, procedūrų ir susitarimų didžiulis kiekis reikalauja didesnio skaidrumo ir supaprastinimo, Europos ekonominės valdysenos supaprastinimo. Parlamentai galėtų reikalauti didesnio nuseklumo Europos ekonominėje valdysenoje ir taip pat pašalinti besidubliuojančias procedūras, kai tai manoma. Be to galima imtis daugiau žingsnių, didinant skaidrumą makroekonominio disbalanso koregavimo procedūrą pasiekimų lentelės e, e, svarba akcentuojama, nes pažvelgus ją galima išsiaiškinti, kokie yra valstybių pasiekimai makroekonomikos srityje. Tačiau reikia reikalauti, kad būtų rengiami pareiškimai ne tik dėl makroekonominės situacijos, bet ir stabilumo augimo pakto įgyvendinimo bei apie tai, kaip valstybėms sekasi įgyvendinti joms skirtas rekomendacijas. Taip pat svarbu pažymėti, kad Europos ekonominė valdysena tai susijusi su tinkamu e, viešųjų finansų valdymu ilgos trukmės laikotarpiu. Ir šiuo požiūriu mano anksčiau minėtos diskusijos dėl ataskaitų aktų rengimo ES taisyklių suvienodinimo yra ypač aktualu jums, parlamentarams. Tai galimybė jums gauti išsamesnę ir skaidresnę e, peržiūrą visoje ES apie viešųjų finansų būklę. Geresnė nei yra dabar. Daugiau vir, didesnis vyriausybių ir parlamentų dėmesys šiam klausimui tikrai būtų naudingas Norėčiau atkreipti dėmesį į Eurogrupės valdymą ir demokratinę e, jos atskaitomybę. Džiaugiamės tuo, kad Eurogrupės pirmininkas akcentuoja, jog Eurogrupės veiklos skaidrumas yra labai svarbus, kaip akcentavo praėjusios savaitės tos grupės posėdžio darbo tvarkė. Tačiau reikia nepamiršti ir to, kad kad tos Eurogrupės pirmininko statusas nėra įtvirtintas Europos institucijose ir todėl ateityje galbūt bus nuspręsta paskirti nuolatinį Eurogrupės pirmininką. Ponios ir ponai, užbaigdamas noriu pasakyti, pa, užbaigti pristatydamas jums dilemą. Visos es valstybės narės suinteresuotos, kad eurozona veiktų tinkamai. Šalių ekonomika bei jos, ša, jos bet šalių gyventojų ateitis didžia dalimi priklauso nuo to, ar eurozona tinkamai veiks. Ir būtent todėl reikia stiprinti valstybių narių biudžeto discipliną. Kas labiausiai nepasiteisina? Pateiksiu pavyzdį. Praeitie esame pastebėjome, kad ES pasirinko taisyklėmis grindžiamą požiūris, stiprindama valstybių narių biudžeto discipliną. ES bando atgauti rinkų ir visų susijusių pusių pasitikėjimą, primdama dar daugiau taisyklių arba griežtindama galiojančias taisyklės, pavyzdžiui, stabilumo ir augimo paktą. Tačiau pastebėjome, kad tų taisyklių gyvendinimas valstybėse narėse, taisyklių, kurios kuriams pritarė pačios valstybės narės, dar nėra e, tenkinančio lygio, švelniai tariant. Taigi, tai klausimas, ar tas taisyklėmis grindžiamas požiūris iš tikrųjų yra geriausias būdas e, sureguliuoti valstybių narių ekonomiką. Kitaip sakant, ar valstybės narės iš tikrųjų nori, ar joms priimtina, kad Europos ekonomikai vadovaujama iš Briuselio, ar galbūt taisyklės yra pernelik sudėtingos, kad ir situacija yra pernelik sudėtinga, kad būtų galima ją išspręsti taisyklėmis. Eurozonos šalių ekonomikai galioja labai daug griežtų taisyklių, tačiau jos kita vertus nėra įgyvendinamos ir mes manome, kad tai nepadėjo sustiprinti finansinių rinkų pasitikėjimo Europos ekonomikos funkcionavimu. Manau, kad e, prasideda esminės diskusijos dėl eurozonos ir dėl to, kas yra absoliučiai būtina ir tinkama ekonominių požiūrių. Ir čia Europos parlamentarų ir nacionalių parlamentų diskusijos yra ypač svarbus. Gal dar per anksti spręsti. E, po krizės Europos ekonomikos valdysena vis dar yra e, plėtojama, kuriamas nuolas procedūros, tačiau jau formuojasi tam tikri santykiai ir pozicijos šie nauji santykiai turi būti įgyvendinti praktiškai. Reikia stiprinti pasitikėjimą ES bei eurozona ir ar tai įvyks, pamatysime artimiausiais metais. Na, noriu padėkoti uždėmesį. Thank you very much. Dėkuoju. Dar klausimas diskusijoms. Ar jūs pasisakote už principus Iš tiesų, kaip audito rūmų atstovas, aš tiesiog keliu klausimus. Dėkui, aš norėjau pasitikslinti. Dabar žodį suteiksime poniai Valerijai Rabo. Dėkoju, pirmininkė, kolegos. E, pirmininkas pradžioje paminėjo tris dalykus. Pirmiausia, viešųjų finansų e, Prancūzijoje suvaldymo dalyką Taip pat e, kalbėsiu apie ekonomikos e, ciklus ir kaip tai mums padeda suvaldyti viešuosius finansus ir taip pat apie, pakalbėsiu apie nacionalinę e, finansų reformą. Ir Eurogrupės pirmininkas kaip tik pastebėjo, kad svarbu tas reformas tęsyti ir aš galiu tik tai tam principui pritarti. Taigi, pirmiausia, kasgi įvyko Prancūzijoje? Nesenai buvo parodyta skaidrę ir Prancūzija buvo tarp šalių, kurie nesilaikė stabilumo ir augimo pakto ir galime konstatuoti, kad per pastarąjį dešimtmetį Prancūzijos viešosios išlaidos augo 305 milijardais eurų per metus. Tai yra 3,2 procentai per metus per pastaruosius du metus mes atlikome didelės reformas ir dabar viešosios išlaidos siekia 0,9 procento, o tai reiškia, kad e, tai yra net taip, e, vyksta ne taip lėtai kaip mūsų viešosios išlaidos. Mes ėmėmės priemonių, kad suvaldytume viešasias išlaidas ir kad sustabdytume e, jų e, augimą. Tokiu būdu sumažėjo mūsų valstybės deficitas ir dabar pernai jisai siekia 3,5 BVP procento ir sieksime, kad jisai sumažėtų iki 3 procentų. Taigi, mes drastiškai sumažiname viešasias išlaidas. Išo, ir e, sumažina valstybės aparato finansavimą. Kyla klausimas, ar šitie mūsų sprendimai ir šita politika e, atitinka e, ekonomikos gaivinimo priemonės, užimtumo priemonės, kurios yra numatytos 2020 metų programoje. Tai čia mes pradėjome struktūrinio deficito valdymo programą. Kitaip sakant, bandėme identifikuoti, kurioje ekonominio ciklo etape vietoje esame ir kad ši priemonė prisidėtų prie ekonomikos augimo. Tai yra labai įdomi priemonė, tačiau turiu kolegos pripažinti, kad jinai nėra iki galo teisingai suprasta tiek mūsų nacionalinėje asamblėjoje, kaip kitur. Aš nenoriu žydinėti savo kolegų, tačiau iš esmės tik gal kokie dešimt parlamento narių iš esmės suvokia šios priemonės m, mm, svarbą suvaldyti struktūrinį deficitą. Matau, kad ir Eurogrupės pirmininkas šypsosi. Taigi, šio struktūrinio deficito valdymas nėra teisingai suprastas. Ir labai gerai, kad e, Europos komisija taip pat to iš mūsų reikalauja ir būtų labai gerai, kad tuo pasinaudotų ne tik Prancūzija, bet ir kitos šalis. Kitas dalykas dėl struktūrinio deficito yra štai kas. Kai imamės griežtų priemonių, mes sumažiname valstybės deficitą, tačiau drastiškai sumažėja investicijos, o Europos ūkio atsigavimas, sakyčiau, neatskiriamai susijęs su investicijomis. Ir štai investicijos dėl to ir nukentėjo. Galbūt ir dėl to, kad tas, ta mūsų struktūrinio deficito priežiūros priemonė buvo netinkamai suprasta, apie ją buvo mažai informacijos trečias pastebėjimas ir apie ką norėčiau pakalbėti, tai yra nacionalinė reformų programa. Čia pritariu Eurogrupės pirmininkui, kuris teigia, kad tai yra esminis žingsnis siekiant suvaldyti valstybės finansus ir pagerinti ūkio augimą. Tai yra visa Europos pagrindinė tema. Tai Štai šiuo klausimu aš galiu apgailestauti, kad Europos 2020 darbo tvarkės penki e, prioritetai mūsų parlamente nebuvo pakankamai išryškinti, suprasti. O tie tikslai yra labai aiškus, tikslus ir sakyčiau, kad e, turėtų tie tikslai prisidėti prie ūkio augimo mūsų šalyse atgaivinimo. Jūs, Eurogrupės pirmininkė, sakėte, kad tų rekomendacijų šalims daug nereikia. Tačiau galbūt komisija galėtų Europos parlament, e, mūsų parlamentams paprašyti komisijai pateikti informacijos apie tai, kaip šalyse yra tų tikslų laikomasi nes e, tikslais mes galėtume pasinaudoti tikrai gerokai e, e, geriau ir mm, taip pat mes turėtume šalis informuoti Europos komisiją apie mūsų ūkio būklę. Tai štai pirmininkė, tuo turbūt ir baigsiu, bet bet kokiu atveju manau, kad e, numatydami tikslus jūs mums suteikėte ir įrankius. Galbūt mus reikėtų labiau paskatinti, kad mes nacionaliniuose parlamentuose šią priemonę naudotumėmės labiau. Dėkoju, galiu užtikrinti, kad e, dauguma e, parlamento narių puikiai supranta, kas yra struktūrinis deficitas. Dabar žodį suteiksiu mm, mano bendra pirmininkui Roberto Gualtieri. Dėkuoju. Kaip mes visi puikiai žinome ir kaip tą labai aiškiai pasakė Niderlandų audito rūmų vicepirmininkas, mūsų valdysena eurozonoje nėra pakankama, kad, kad užtikrintų ūkio augimą. Todėl mes turėtume stiprinti Europos ekonominės ir pinigų sąjungos valdyseną. Net ir e, ataskaitoje pažymėti tikslai, o taip pat ir banko išsakyta nuomonė pasisako dėl to, kad reikėtų kurti Europos finansų ministro postą. Ir tai susiję taip pat ir su tikslu eurozonai suteikti savarankišką fiskalinį e, gebėjimą. Tai yra tikslai, kurie yra būtina, būtini, tačiau dar nėra pakankamai pasiekimi, nerealistiniai. Mes turėtume pradėti nuo sutarčių ir turimų instrumentų, kad galėtume geriausiai pasinaudoti šiomis priemonėmis, sprendžiant dabartinės krizės. Todėl tuo požiūriu nepritarčiau Vilradė Gajar, kurie teigia, kad reikia ieškoti alternatyvų. Arba mes reformuojame sutartis ir prašome visiško suvereniteto atidavimo, arba mes decentralizuojame savo požiūrį ir numatome griežtesnės individualias taisyklės. Aš sakyčiau, kad egzistuoja trečias variantas, trečias kelias ir mes turime prievolę E, jo laikytis, jeigu e, norime, kad mūsų ekonomikos taptų konkurencingos ir auktų. Ir jeigu mes nenorime, kad mūsų pinigų ir ekonomikos sąjunga taptų abstraktas. Taigi šita politika turėtų būti labiau integruota ir turėtume naudotis turimomis priemonėmis. Kadangi mūsų augimas dar yra e, nedidelis, turime žvelgti kiek plačiau į tą viso globalų ekonominį kontekstą. Mūsų fiskalinė politika privalo būti atsakinga ir orientuota į ūkio atsigavimą, augimą. Vadinasi, pirmiausia, turime e, vykdyti fiskalinės reformas, pasinaudoti lankstumu ir įvertinti kai kurios elementus, kurie kol kas, kai buvo e, tvirtinamas stabilumo ir augimo paktas, dar nebuvo įvertinti. Tai yra, pavyzdžiui, nedidelė infliacija, žema infliacija. Pone Rabo kalbėjo apie statistinius duomenis ir sakyčiau, kad mes turėtume e, remtis labiau struktūriniais rodikliais, indikatoriai prie kurių beje dirba ir Tarptautinis valiutos fondas. Ir fondo pateikti duomenys nėra nesuderinami su stabilumo ir augimo pakto numatytais straipsniais, kai yra struktūrinis deficitas. Komisija teigia, kad tokių normų numatymas gali būti kaip alternatyva. Kitas dalykas tai yra makroekonominių disbalansų ištaisimas. Trečias dalykas - biudžeto sandara. Biudžetas turėtų būti orientuotas į investicijas. Ir čia perinu prie antrojo struktūrinio reformų aspekto - orientuoto į augimą. Bendros normų nustatymas yra ypač svarbus, kuris užtikrintų konkurencingumą, įkuriant tas konkurencinės valdybas. Todėl mes siūlome tam tikrų konvergencijos priemonių, kurios būtų orientuotos į investicijas. Tai prisidėtų prie vienos rinkos sukūrimo ir taip pat kapitalo rinkos sąjungos sukūrimo. Būsime pasiruošę E, įveikti rinkos e, krizės ir susidariusias sudėtingas situacijas. Tokiu būdu mes galėtume sustiprinti tiek Europos centrinio banko, tiek kitų institucijų vykdomas priemonės ir prisidėti prie ūkio atsigavimo bei užimtumo stiprinimo. Tai sudarytų prielaidas finansiniam stabilumui. Tai yra labai aiškus signalai, kad privalu tęsti bankų sąjungos e, kūrimą ir naudotis jau dabar patvirtintomis taisyklėmis, kurių nevertėtų kvestionuoti. Nes rinkoms tikrai neįdomios tos abstrakčios diskusijos. Rinkoms svarbu suprasti, ar mes privalome kontroliuoti situaciją ir sugebama spręsti problemas, nesiteisydami tarpusavio pasitikėjimo stoka. Todėl būtent tarpusavio pasitikėjimas yra labai svarbus dalykas ir nėra ta paskutinė užduotis, kuri yra svarbi tiek e, mums, tiek ir nacionaliniams parlamentams. Ačiū uždėmesi. Dėkoju įžanginės kalbos yra baigtos. Ir dabar galėsime pradėti diskusijas, kurios truks iki 11 valandos. Tikriausiai jūs nekantraujate pasisakyti ir aš jau žodį perteik, duos suteiksiu mano bendra pirmininkui, kuris ir vadovaus toms diskusijoms. Dėkoju pirmininkė ir pirmasis kalbėtojas yra iš Portugalijos nacionalinės asamblėjos. Jorge Oliveira. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Visa struktūrinės, struktūrinio balanso mintis fiskalinėme susitarime atrodo labai keistai. Valstybės, kurių viešoji skola viršijo 120 procentų, turi greitinti skolos lygio mažinimo tempus. O aš jums labai paprastą tiesiai šviesiai klausimą pateiksiu. Noriu sužinoti, ar struktūrinio balanso, struktūrinės skolos, atsiprašau, mažinimo koncepcija įgaus daugiau reikšmės ateityje, ar tam bus skiriama labai daug reikšmės, valstybėms narėms tas labai svarbu. Turime viską realiai paaiškinti. Tos priemonės mes e, nelabai suprantame kol kas, kaip sakė vienas iš pagrindinių kalbėtojų. Ačiū. Toliau Andrei Postema iš Niderlandų pirmųjų parlamento rūmų. Pone pirmininkė, kolegos ir draugai, anksčesnėse 13 straipsnio konferencijose čia, Briuselį, taip pat Vilniuje, Romoje, Luksemburgė, dažniausiai kalbėjom apie finansų ir ekonominę krizę ir apie pačios konferencijos taisyklės ir procedūras. Dabar laikas pakeisti perspektyvą. Europos Sąjunga iš esmės yra solidari ir optimistiška institucija. Ji nėra pagrįsta nei baimėmis, nei krizėmis, nei kokiu nors valstybių pasitraukimu iš mūsų tarpo. ES buvo sukurta taikos, bendradarbiavimo ir pažangos pagrindų ir tas turi atsispindėti 13 straipsnios konferencijoje. Šiandien aš norėčiau pabrėžti, e, kokia svarbi yra viešų išlaidų kokybė. Politikams E, pinigų suma konkretiems politikos tikslams atrodo svarbesnė negu pačių išlaidų efektyvumas. Daugelie valstybių narių yra pasiekta nemažai pažangos, užtikrinant ne tik išlaidų legitimumą, tai pagristumą, bet ir jų veiksmingumą, efektyvumą. Ir aš dabar pateiksiu klausimą tribūnoje sėdintiems svečiams, ypač poniai E, iš Prancūzijos e, nacionalinės asamblėjos finansų komiteto ir Olandijos audito rūmo atstovai. Kaip galime e, išnaudoti naujai atsiveriančias galimybės, kad valstybės išlaidos atneštų naudos ir pasiektų, būtų įtakingesnės pagal fiskalinį susitarimą. Ir kaip mes galėtumėm užtikrinti, kad e, būtų daugiau m, mm, efektyviau dirbama ne tik nacionalinių e, biudžeto prieimimo procedūrų lygmenių, bet ir europinių lygmenių. Ačiū. Toliau Dimitris Papadimulis iš Europos parlamento. Ne. Dėkuoju, pirmininkė. Pone Daizelblum, jūsų pristatyti tikslai E, yra nukreipti teisinga kryptimi. Tačiau tokios procedūros neužtenka. Per mažai yra numatyta ir per vėlai dabar jau dirbame, žinant, kokios mūsų galimybės. Daugelie valstybių narių yra reiškiamas susirūpinimas dėl Eurogrupės veiklos skaidrumo. Tik vakar paskelbėte kai kurių teisingų priemonių. Tiesa ta, kad rinkos turi pasitikėti mūsų e, ekonomiką. Tačiau mes turėtumėm labiau pasitikėti mūsų piliečių e, nuomonę ir e, turim siekti jų pasitikėjimo mumis. Jie turi tikėti Europos integraciją. Nes žmonės dabar mato, kad mažiau investicijų, e, mažiau darbo vietų, e, Atsiranda daugiau ekonominių skirtumų, mažiau sanglaudos, daugiau teritorinių skirtumų, mažiau socialinės sanglaudos. Taigi reikia dirbti daugiau. Turim pasirūpinti, kad būtų biudžetai subalansuoti. Tačiau lygiai taip pat reikia daugiau investicijų, reikia siekti daugiau Europos įtakos. Sanglaudos politika turi būti labiau jaučiama. Fiskalinis suderinimas turi būti labiau jaučiamas, kad mes galų gale galėtumėm E, atsikratyti Europoje vadinamųjų mokestinių prieglopščių. Negalim sukurti Europos pagal pageidavimus, kad būtų viena bendra e, valiuta, o 27 skirtingos mokesčių ir fiskalinės politikos ir skirtingos politikos ir valstybės skolos. Junktinės Amerikos valstijos atsigavo žymiai greičiau, todėl kad e, jų akimis Keinso mintys nėra revoliucinės ir jo siekis sumažinti paklausą yra priimtinas. Esmė yra ta, kad mes e, atidedame pokyčius iki 2017 ar dar vėlesniam laikotarpiui. Europos politika, e, kuria yra siekiama daugiau ekonomikos augimo, atrodo neteisinga. Man atrodo, mes švaistome laiką ir e, užmerkiame akis realioms problemoms. Mister. Ačiū. Inesis Bokis iš Latvijos parlamento. Jā, cienījamie kolēģi. Labas rytas, kolegos. Aš atstovauju Latvijos parlamento audito komitetui. Išklausėme, e, kokių rezultatų buvo pasiekta e, atlikus valdyt, valstybės auditą, savivaldybių lygmenių taip pat ir regionų lygmenių ir priemėme reikalingus sprendimus bet žmonės lieka nepatenkinti. Nes e, dabar pradedama ieškoti, kas kaltas dėl e, svarbiausių pažeidimų. Aš pirmiausia turiu galvoje E, fondų nusavinimo atvejus. Norėčiau pateikti klausimą ponui Vendrikui. Jis dirba Niderlandų audito rūmose. Ar jūs nemanote, kad ir šiuo klausimu reikėtų daugiau padirbėti, kad mes galėtumėm pagerinti ES direktyves? Nes dabar žinome, kad valstybių narių padėtis ženkliai skiriasi ir e, reikia gerinti padėtį. Thank you uh, Mr. Kareš. Ponas Kareš iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos. Ačiū, ponė pirmininkė. Klausimas dėl to, uh, kas uh, yra atsakingas už Europos semestrą, yra pagrindinis, jis yra centrinis klausimas eurozono ateityje. Aš pats uh, asmeniškai niekad nemaniau, kad ta sistema galėtų uh, E, funkcionuoti, jeigu numatysime drausminės sankcijas. Aš manau, kad e, turim galvoti, kaip Europos piliečiai e, galėtų aktyviau dalyvauti. Turėtumėm labiau pasirūpinti, kad piliečiai jaustųsi atsakingi už tą projektą. Ir Europos komisija taip pat, mano nuomonė, pasistengė, kad E, jos pasiūlymai būtų priderinti prie kiekvienos valstybės realybės, realijų. Ir e, žinom, kad skaitydami Europos komisijos rekomendacijas kiekvienai valstybei susidarom įspūdį, kad tas pats rekomenduojama visoms valstybėms, kad visos valstybės tarsi tokią pat politiką turi gyvendyti. Ir e, manau, kad reikėtų vis tik labiau atsižvelgti į kiekvienos valstybės specifiką ir šiuo požiūriu dialogas su nacionaliniais parlamentais tampa labai svarbus. Du dalykus aš norėčiau išskirti, tiksliau. Pirmas dalykas. Vakar paaiškėjo, kad yra per daug priežiūros stebėsenos procedūrų, jos viena kitą dubliuoja. Kartais e, matom, kad e, gaunam rekomendacijas ar konsultacijas, kurios viena kitai prieštarauja. Turėtumėm pagaliau sutvarkyti tas e, procedūras, nes dabar jų yra per daug. Turėtumėm pagalvoti apie tikslingesnės rekomendacijas. Kitas dalykas, gal reikėtų e, šiaip tiek pagalvoti ir apie e, vadinamąjį kalendorių. Prancūzija, pavyzdžiui, e, Europos komisijos rekomendacijas dėl biudžeto gauna po to, ženkliai po to, kai jau e, parlamento e, biudžetinės diskusijos e, vyksta. Todėl problemos išgirstamos pavėluotai. Reikėtų geriau paderinti rekomendacijos siuntimo laiką, kad jos būtų naudingesnės. Ačiū. Thank you. Ačiū. Iš tiesų, svarbus pastebėjimas. Europos parlamento narys Alfred Sand. I don't see. Mrs. Sant. Super. Nematau pono Sant ir todėl per Vanšberės dabar noriu pasakyti. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju už šį renginį, kuris uh, yra e, susijęs su 13 straipsnio esme būtina kalbėti apie diskusiją tarp Europos parlamento ir nacionalinio parlamento. Mes matom, kad toks bendravimas dviem kryptimis yra būtinas, kad mes geriau galėtumėm koordinuoti ekonomikos politiką. Tris pastabas išsakysiu. Pirmiausia, pirmininkas Daiselblom išsakė, kad Eurogrupė daro pažangą ir aš jį sveikinu. Bet neužtenka to, kas yra padaryta. Reikėtų pagalvoti, kaip eurozona galėtų būti geriau integruojama ir e, bendrijų metodas ir Eurogrupės funkcionavimas e, turėtų būti du neatsiejami dalykai. E, prisiminkime dėrybas su Graikija ir pamatysime, kad tobulėjimo galimybių dar yra nemažai artimiausiems metams. Ir manau, kad tas tobulėjimas ateis greitai. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Kys Vendrik, kuris kal, sakė, kad netiki E, per daug plataus masto ekonominę valdyseną. Aš manau, kad reikėtų kalbėti apie tikslesnės nuostatas. E, ekonominė valdysena pagrįsta per daug plačiomis nuostatomis kartais nuveda į akligatvį. Ta šiandien matome. Taip pat labai dėkoju, kad jūs papasakojate, kokiu mastu yra prikurta teisinių prievalių, kurios nėra praktiškai įgyvendinamos ir pritaikomos. Vienas dalykas yra makronominio, vienas toks dalykų, tokių dalykų yra makroekonominio disbalanso stebėsena. Gražiai ir mandagiai e, sakant, e, galėtume pasakyti, kad čia sritį dar galima patobulinti. Norėčiau porą pasiūlymų išsakyti. E, pranešimuose, kuriuos rengėme šiame parlamente, e, kalbėdami apie eurozonos valdysenos gerinimą, išriškėja du pagrindiniai elementai. Pirmiausia, eurozona turi būti e, valdoma tikslingiau. Investicijos turėtų būti organizuojamos procikliniu būdu. Mes negalime e, investicijų vykdyti netikslingai. Ir dar vienas dalykas e, susijęs su konvergencija. Reikėtų kalbėti apie daugiametį programavimą, pirmiausia, ne, mąstant apie Europą 2020 strategiją geriau tada galėtumėm panaudoti ir Europos komisijos rekomendacijas. Darbat, kaip sakiau, konvergencija išlieka labai svarbi. Ačiū, turiu dabar pasakyti, kad pradėsiu labai griežtai taikyti dviejų minučių kalbėjimo apribojimą, nes kitaip visi nespės pasisakyti. William Cash toliau iš Junktinės karalystės bendruomenių rūmų. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad tai, kad mes nepriklausome eurozonai, e, nepadaro mus skirtingais šiame kontekste. Mes e, irgi esame paveikti to, kas vyksta Europoje ir dabar, kaip žinia, mūsų laukia referendumas, ar išeisim iš Europos, ar joje liksime. Norėčiau paminėti dokumentus, kurie mums buvo pateikti. Man atrodo, kad jie yra susiję su mūsų diskusijų esme. Pirmiausia, pavyzdžiui, nepakankamai yra e, mechanizmų asimetriniam šokui atremti. Tas pasakytina apie visą Europos Sąjungą. Be to yra kalbama apie nacionalinės ekonomikos politikos e, koordinavimo nepakankamumą. Reiktų dar pasakyti, kad Europos institucijos kenčia nuo demokratinio deficito. Tai yra rimta problema. Trumpai išnekant, Aš e, turiu tik pasakyti, kad šiandien girdėdamas e, pasisakymus apie pirmininkų, penkių pirmininkų ataskaitą, supratau, kad yra einama vis labiau lyg kontrolės ir e, nuorodų sistemos, kuri nei kiek nėra suderinama su demokratinė sistema. Grįžtam vos ne į 17 amžių ir mes e, e pradedame, periname prie sistemos, kur e, tarsi karalius būtų nurodęs, kaip mokesčiai turėtų būti organizuojami. E, žinome, e, kaip stabilumo siekia Prancūzija ir Junktinė karalystė, o ką daro Italija. Italijos padėtis yra visai kitokia. Visos, visi tie pavyzdžiai rodo, kad egzistuoja labai daug problemų ES sąrangoje, institucijose, mūsų nuomonė viską turėtų spręsti nacionaliniai parlamentai, kaip sakė Deimindas Cameronas Bloombergo kalboje. Deja, e, nei aš, nei mano draugai nemano, kad dėrybose bus nueita pakankamai, todėl mes turim pasitraukti iš, iš Europos Sąjungos, nes per daug jau neatitinka sistemos valstybėse narėse. Ponas Gerasimos Balūras iš Graikijos parlamento. Ačiū pirmininkė. graikiškai sakoma, kad arba pakrantė neteisinga, arba mes neteisingai plaukiame. Ir man atrodo, kad, man atrodo, kad tai yra svarbiausias dalykas. Tai kalbant apie eurozoną, yra augimo ir stabilumo paktas. Tai yra tramdomieji marškiniai. Jie kliudo plėtoti ir augimui tačiau tai tramdomieji marškiniai, kur, kurie nevenodai visiems tinka. Su Graikija buvo pasilgta vienai, e, Vokietija ir Italija kitaip. Kai kurie kalbėtojai, entuziastingai kalbėję, sakė, kad e, viešosios išlaidos išaugo 0,1 procentų. Ar mes viską įveiksime e, tokiais žingsniais? Tai tiesiog nukopijuota TVF pozicija, o TVF niekad nepasisekdavo, kai, kai, kai jis bandydavo įgyvendinti savo receptus. Ir kaip žinote, Graikijoje dėl vykdytos politikos padėtis yra tragiška, gilus nuosmukis, nedarbas, skurdas. bei e, darbuotojų teisų nikimas. Be to, Graikijos skola išaugo trigubai per pastarosius penkis metus dėl to, kad buvo gyvendinamos labai griežtos taupimo priemonės. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad vienas dalykas yra e, išmintingas krizės valdymas, o kitas dalykas labai griežtos taupimo priemonės. Pavyzdžiui, Junktinės valstijos išgyveno nuosmukį lygiai tokiu pačiu laikotarpiu kaip ir Europos Sąjunga o jungtinėse valstijose augimas vyko pastaruosius 2-3 metus. Ar nereikėtų apie tai susimastyti? Netgi e, kiekybinio skatinimo priemonės, pinigų spausdinimas. Leiskite man baigti savo kalbėtojas. Mes, nor, mes norime investicijų strateginių investicijų, o ne tik e, ašarų. Vengrijos nacionalinės asamblėjos atstovė. Ačiū pirmininkė. Nuo 2011 nacionaliniai parlamentai taiko kelis skirtingus metodus ekonominės valdysenos. Vengrijos parlamente Europos reikalų komitetas vadina svarbiausių vaidmenį. Mes pritaikome savo darbo tvarkę prie svarbiausių Europos semestro renginių ir aptarėme svarbiausius ekonominės politikos koordinavimo klausimus atviruose komiteto posėdžiuose, kuomet komisija ir mūsų vyriausybė pristato savo nuomonės. Paskutinis e, susitikimas įvyko gruodžio mėnesį praėjusiais metais. Mes svarstėme Europos komisijos lakručio gale paskaptą dokumentą ir taip pat aptarėme praėjusių penkių Europos semestrų patirtį. Noriu pristatyti Vengrijos poziciją šiais klausimais. Vengrija bendrai pritarė svarbiausiems 2016 augimo apžalgos prioritetams ir vertinimams Vengrijos atžvelgių dėl e, perspėjimo mechanizmo. Tačiau manome, kad kai ko stinga. Tai yra pareiškimų dėl svarbiausio Europos semestro tikslo įgyvendinimo, tai yra ES 2010 strategijos įgyvendinimo. Džiaugiamės, kad Europos semestro procesai yra suderinti ir kad mm, šalims kitos rekomendacijos yra supaprastintos ir trumpesnės, kalbant apie šias rekomendacijas. Manome, kad daugiau laiko reikia skirti šių rekomendacijų mm, giluminiam aptarimui, kad sustiprintume valstybių narių nusavybės jausmą šių rekomendacijų atžvilgių. Taip pat svarbu, kad rekomendacijos aptartų bendrus politikos tikslus, o ne e, aprašinėtų metu ir nurodytų konkrečias priemonės ir e, įrankius. Valstybėms narėms reikia erdvės laisviai, kad jos galėtų pasirinkti tinkamas ekonominės politikos priemonės. Manome, kad visa tai prisidėtų prie sėkmingo šalims skirtų rekomendacijų gyvendinimo. Užbaigdama noriu pasakyti, kad tikiu, jog šiais metais šalims skirtos rekomendacijos nupieš tinkamą Vengrijos ekonomikos perspektyvų vaizdą. Ponas Vahinpos, Vokietijos Bundestagas. Pirmininkė kolegos. Mane stebina tai, kad nepaminėtas vienas svarbus dalykas. Tai susijęs su mūsų konkurencingumu. Daugelie valstybių narių konkurencingumui trukdo mokesčių vengimas ir korupcija. Manau, kad turime garsiai kalbėti apie šią ekonomikos realybę, nes turime įveikti šiuos sunkumus tam, kad atkurtume konkurencingumą ir atgautume prarastą e, pasitikėjimą, prarastą sąžiningų mokesčių mokėtojų pasitikėjimą. Tai labai svarbu ir šį klausimą reikia spręsti. Kalbėdamas apie tai turiu konkretų klausimą ponui Daiselblum. Ar Niderlandai pirmininkaujantis dabar ir Niderlandų vyriausybė E, svarsto galimybę parodyti gerą pavyzdį mokesčių klausimais, taip pat dėgiant sistemas, taip pat e, kovojant su sistemomis, kurios e, nepalankios sąžiningiems mokesčių mokėtams. Čia turiu omeny valstybėse priimtus specialius sprendimus dėl mokesčių mokėjimo. Ar Niderlandai rengėsi kovoti su tokiais atvejais? Ačiū. Francesco Karjelo, Italijos e, parlamentarų rūmai. Porto. Dėkuoju. Pirmininkė, norėčiau pasidalinti Italijos patirtimi šiuose rūmose. Italija e, po e, fiskalinio susitarimo 12 metų patvirtintom priemė griežtas taupimo priemonės. Ir jisai buvo, jos buvo atnaujintos tris kartus ir dabar 2018 e, metams numatyta nauja patikrinimo e, procedūra. Tai reiškia, kad e, fiskalinis susitarimas kol kas neprisideda prie mūsų šalies vystimosi ir tą beje įrodo ir duomenys iš visos Europos. Taigi aš norėčiau Jums pasakyti, kad Europos komisijos sprendimas dėl fiskalinės valdybos, konkurencijos valdybos sutarim, valdybos įsteigimo įrodo, kad šitas fiskalinis susitarimas nepasiteisino. Mūsų manimu, kad taupimo priemonės, kurios bus tvirtinamos toje konkurencijoje valdyboje, tik sulėtins mūsų šalies ir visų Europos valstybių vystimasi. Biudžeto deficitai taip pat įrodo, kad šitas sprendimas buvo priimtas ne pasikonsultavus su nacionaliniais parlamentais. Tai sprendimas, kuris buvo priimtas visiškai e, savavališkai Europos komisijoje. Todėl reikėtų kalbėti apie Europos parlamento įgaliojimus, nes nacionaliniai parlamentai tik tai patikė savo nuomonę ir negali įtakoti sprendimo prieimimo. Noriu priminti, kad mes prieštaraujame tokios kontrolės įgyvendinimui, jeigu nebus įtraukti nacionaliniai parlamentai į šį procesą. Erik Faramiui, Belgijos parlamentas. Pirmininkė. Turėsiu paprieštarauti ponui Kes. E, Belgijoje vykstančiose diskusijose dėl biudžeto komisijos e, pastebėjome apie mūsų biudžetą tapo svarbesni už tai, ką sako Nacionalinis bankas ar auditorumai. rūmai tai tapo parlamente, nacionalinėme parlamente vykstančių diskusijų dėl biudžeto pamatinėmis gairėmis. Turiu klausimą. Belgija neviršė 3 procentų ribos, mūsų lygis yra 2,8 procentai, tačiau mūsų įsiskolinimas yra didesnis. Nacionalinėme parlamente e, siūloma sudarinėti siūloma laikyti susitarimo su komisija ir ba, Belgija tikisi subalansuoti biudžetą 2018 ir na, nominalųjų biudžetą subalansuoti 2019. Vykstančios diskusijos yra labai sudėtingos ir mes tikimės, kad mums pavyks įveikti tik po vieną procentą deficito, biudžeto deficito per metus. Bet norėčiau pasakyti, kad susitarimas pasiektas Europos komisija dėl augimo ir stabilumo pakto. Ta, tai reikia aiškinti, reikia paaiškinti, kad reikės daugiau išlaidų saugumo klausimams, pabėgėliams ir kad augimos Europoje bus šiek tiek mažesnis nei buvo numatyta kad ECB bandė skatinti e, realią ekonomiką, ekonominis ciklas yra šiek tiek žemesnis nei tikėjomės. Daugybę argumentų čia galima pasakyti, bet kažin, ar komisija atsižvelgia į šią situaciją, ar atsižvelgta į išaugusius viešojo sektoriaus išlaidų poreikius ir, ir Ir, e, ir e, tai, kad e, augimo tendencijos keičiasi, kažin ar tai atsižvelgta. Rita Miller, Suomijos parlamento narė. Ačiū, pirmininkė. Suomijos parlamentas puikiai e, teikia gairias vyriausybei, kuomet vyriausybė po to priima sprendimus Europos vadovų taryboje. Bet dėja, Europos sem, kalbant apie Europos semestro procesą, Mums nepavyko e, sėkmingai išspręsti šio klausimo Suomijos parlamente ir piliečiai apie tai nežino. Jie nesijaučia šio proceso savininkais ar dalyviais. Todėl mums būtų naudingi jūsų patarimai ir nuomonės, kaip galėtume išplėtoti šį aspektą. Mums ypač svarbu, kad kuomet kalbame apie bendrą mūsų ekonomiką ir priimame sprendimus čia, Europos Sąjungoje, Tie sprendimai turi būti primami ir, Europ... ir nacionaliniuose parlamentuose. O nacionaliniai parlamentai išklauso vietos organizacijų, socialinių partnerių nuomonė, kad piliečių požiūris taip pat būtų atspindėtas Europos mastu. Gerai, kad buvo akcentuotas įvairių procesų supaprastinimo klausimas, taip pat darbų tvarkaraštis, nes tai yra svarbia, tarp svarbiausių klausimų, kurie apsprendžia, ar iš tikrųjų nacionaliniai parlamentai realybėje gali daryti įtaką Europos semestrui. Gerai ir tai, kad čia kalbame apie tai, ar, kad, kad Europos semestras galėtų tęstis tiek, kiek trunka vyriausybės kadencija, o ne būti metiniu procesu. Kalbant apie augimą, noriu paklausti, kai kalbame, kai mąstame Europos, apie Europos strateginių investicijų fondą, kaip galėtume geriau jį panaudoti, kad nacionaliniai sprendimai galėtų padėti užtikrinti naudą visos Europos mastu. Anastasijos Kuralis, Graikijos parlamentas. Ačiū pirmininkė. bandėme pasiekti ekonominės integracijos, sukūrėme naujas institucijas, sudėtingą ekonominę valdyseną, visą tai veikia. Ir didelė dalis nacionalinio suvereniteto ekonominiais klausimais perduota Europos institucijoms. Visą laiką vyksta dėrybos dėl biudžeto ir ekonominio bei finansinio stabilumo mechanizmų. Tačiau būtų teisinga teikti, kad visa ši sistema nėra skaidri ir kai kuriais atvejais neveiksminga. Taigi, susidaro gilę krizę išgyvenančios ekonomikos įspūdis, kuri yra, e, kuri, kuriai kuri labai yra opinė, atspari tarptautinės rinkos šokams. Tai svarbu Europos Sąjungai, nes didesnių, didesnių mokesčių ir, ir dar didesnė socialinės apsaugos sistema žlunga. Taip tik didinama centrinė valdžia. Šis modelis nepasiteisino, bet vis tiek jis toliau, jo toliau laikomas. Kai, kurios, kai kai kurios vyriausybės ieško alternatyvių sprendimų, ES institucijos vis tiek laikosi rinkų primesto sprendimo. Rinkų žlugimas reiškia dar didesnį Europos integracijos žlugimą. Demokratinė kontrolė visų šių procedūrų yra labai ribota. Išrinktų atstovų kontrolė gyvendinama uh, ekonominiais klausimais yra labai silpna. Nacionalinių vyriausybių ir e, parlamentų nuomonė nėra traktuojama rimtai. Tai yra reikalas mėje. Todėl piliečių nuomonė per pastarąjį dešimtmetį yra ignoruojama. Visi referendumai dėl Europos, dėl Europos integracijos, kai jie nesibaigė tinkamai, yra rengiami iš naujo Airijoje, Graikijoje. House of Lords Um, Lordų rūmai, ponė Faulkner. Ačiū, pirmininkė. Norėjau kolegoms pasakyti, kad yra daugiau nei viena nuomonė dėl e, to, ar Britai turėtų pas, pasirakti šią ar pasilikti. Aš atstovauju kitokią nuomonę, aš noriu, kad darybos įvyktų ir kad mes, ir kad, kad, kad laimėtume. Noriu pakalbėti apie ta, pono Daiselblom. E, E, komentarus dėl šalims skirtų rekomendacijų ir ko jis tikisi. Manau, kad jo pasiūlymas yra labai pagristas, jis, juos reikia gyvendinti ilgesnį laiką, bet aš noriu pratesti jo mintį apie socialinių partnerių įtraukimą. Vakar šiek tiek kalbėjome apie e, kriterijų sąrašo išplėtimą pasiekimų lentelėje. Man atrodo, kad tai visiškai prieštarauja tam, ko jūs siekėte tomis šalims skirtomis rekomendacijomis. Arba paliekate uh, galimybę šaliai ir jos priežiūros mechanizmams, pavyzdžiui, parlamentui patikite tai, arba iš centro tai primetate, nes šiandien iškirsti argumentai atrodo pasisako prieš tokią e, iš centro primetamą poziciją. Mes, Junktinėje karalystėje, Junktinės karalystės parlamente ne, nesikonsultuojame su socialiniais partneriais, tačiau jūs rengiate bendrai konsultacijas, parengėte poveikio vertinimą, užsimate lobistinę veiklą ir viso teisėkuros proceso metu yra galimybė visuomenį dalyvauti prieš priimant sprendimą dėl teisės akto. Man atrodo, jeigu bandome centralizuoti socialinių partnerių įtraukti ar įtraukti socialinius kriterijus, tai tai būtų žingsnis neteisinga kryptimi. Taip pat norėčiau duoti klausimą kam, tam, kas norės į jį atsakyti iš čia esančių kalbėtojų. Ar eurozona mano, eurozonos nariai mano, kad dabar yra tinkamas laikas sustiprinti išdo vaidmenį. Apie tai kalbama keturių pirmininkų pranešime. Mes, nors ir nesame eurozonoje, labai norėtume išklausyti jūsų minčių. Ar jūs matėte, kad jums reikia savočios finansų ministerijos? Dėkoju toliau Pauro Pereira, Portugalų nacionalinė asamblėja. Labą rytą, kolegos. Norėčiau pradžioje pasakyti, kad Portugalija labai stengiasi tiek institucinių lygių, tiek politikų lygių ir galiu pasakyti, kad mes jau įkūrėme fiskalinę valdybą kuri atlieka prognozes ir priežiūros darbą. Taip pat parlamente yra techninės, techniniai darbuotojai, kurie atlieka analizės ir jos yra politiškai nepriklausomos. Taigi mūsų institucijos veikia, mes deficitą mažiname, e, jį e, situacija gerėja, tačiau problemų dar yra. Todėl aš tik norėjau pasakyti, kad mes tikrai laikomės taisyklių, tačiau tai nereiškia, kad mes pritarėme ekonominės ir fiskalinės valdysinos ES modeliui. Ir šį klausimą skiriu ponui Daiselblimui. Ar jisai žino pasaulio kokią nors pinigų sąjungą, kuri nebūtų susijusi su fiskalinė sąjunga, tačiau galėtų e, absorbuoti valstybių narių asimetrinius šokus. Ir tikiuosi, žinoma, atsakymo, neigiamo atsakymo. Tai tuomet kitas klausimas. Kokiu konkrečiu žingsniu Eurogrupė ketina imtis, kad būtų įkurta ta fiskalinė sąjunga? Turime 1 procento biudžetą BVP ir mes net negalime savo leisti išlaidų padengti pabėgėlių išlaidas. Taigi, kadangi yra toks valdysenos modelis, tai tikrai sudėtinga kalbėti apie eurozonos sėkmingą ateitį. Dėkoju, Alfreda Sant. Ačiū pirmininkė, visi mes kalbėjome apie investicijų didinimą, privačių ir viešųjų investicijų derinimą, viešųjų biudžetų konsolidavimas ir struktūrinių reformų vykdymas yra reikalingas. Kaip Italijos ministras pirmininkas Renzi pasakė, e, dėja e, taupimo politikos neprisidėjo prie ūkio augimo. Tuo tarpu JAF augimas yra stiprus, kūriamas naujos darbo vietos. Eurozonos augimas ir lėtas augimas susijęs su Europos centrinio banko kiekybinio lengvinimo problemomis ir e, žemomis naftos kainomis. Taip, tokiu būdu e, padidėjo infliacija ir investicijos dėl to sumažėjo. Privačios investicijos tikrai e, atsiras, bet turi pirmiausia būti fin, finansuojamos investicijos iš valstybės. Europai dabar labai skubiai reikia valstybinių investicijų tiek į švietimą, tiek į pramonės kūrimą, tiek į kitus sektorius, ypač skatinant skaitmeninimo politiką ir investicijas į kitas sritis kol kas viešosios investicijos buvo lėtos. Jau pernai sakiau šiame sustikimės ir šiandien kartoju, kad taisyklės, stabilumo pakto taisyklės neskiria e, e, tiek deficitų, tiek išlaidų. Tos taisyklės reikalingos konsoliduoti viešosius finansus, tačiau jos verčia vyriausybės mm, apkarpyti investicijas ir tokiu būdu nepasiekime siekiamų rezultatų. Dėkoju, dabar žodį suteiksime dviem paskutiniams kalbėtojams, galbūt tai nėra įmanoma, bet paprašysiu pasisakyti tik tai po vieną minutę. Malfrancois, Prancūzijos senatas. Dėkoju, aš norėjau užduoti klausimą dėl tų gairių, kurios buvo išsakytos penkių pirmininkų pareiškime dėl produktivumo, nes penkių pirmininkų ataskaitoje pasakyta, kad Europos semestras ir taip pat um, biudžeto disbalanso procedūros sukūrimas leido išspręsti kai kurias problemas, tačiau uh, kad daug problemų dar lieka ir dėl to pasisakoma, kad kiekvienoje valstybėje būtų įkurta ta konkurencinė valdyba, o Europos lygių būtų įkurta tam tikra organizacija, kuri, į kurią patektų ir tų konkurencijos valdybų atstovai iš kiekvienos valstybės. Tai mano klausimas toks, ar būtina, reikia dar tos papildomos e, organizacijos, nes e, kiekvienoje valstybėje jau e, panašus pobūdžio žinybos veikia. O kitas klausimas, pirmininkų ataskaitoje minima Belgija ir Niderlandai, kuriuose tokios institucijos jau veikia. Mes norėtume sužinoti, kaip tos institucijos tose šalyse veikia. Dėkoju toliau Manuel Rodrygės, Portugalijos nacionalinė asamblėja. Dėkoju pirmininkė, aš tik norėjau pakomentuoti keletą dalykų dėl fiskalinio susitarimo. Čia yra du pagrindiniai apribojimai. Tai yra struktūrinio deficito sumažinimo rodiklis, tačiau jisai nevienodas skirtingose šalyse. Mes kalbame apie valstybės skolos sumažinimą daugiau nei 6 procentais. Bet tai yra tik paprasti apskaičiavimai, o tai reiškia, kad mes sumažiname tiesiog valstybės skolą. O tai reiškia, kad sumažėja valstybės rizika ir sumažėja investicijos į nedėlės ir mažas įmonės. Šios šiuose diskusijose kalbama tik tai apie vieną fiskalinio susitarimo taisyklę. Bet reikėtų kreipti dėmesį į kitą tiesioginę taisyklę, ypač e, kalbėti apie tas šalis, kuriuose ta skola yra didelė. Dėkuoju, dabar žodį suteiksime mūsų prelegentams. Pirmiausia, Dieselblium. Kiek daug klausimų, nežinau, kiek jūs man skiriate laiko juos atsakyti. 3 minutės, oho, kaip sunku. Taigi čia diskusija apie būsimąjį valdysenos modelį. Bent jau dabar mes apsisprendėme dėl griežtų e, taisyklių, kurios yra išsiunčiamos iš centrinės sprendimo prieimimo institucijos ir šalis turi tų taisyklių laikytis. Taisyklės gali būti per sudėtingos, mes turime jas padaryti veiksmingesnės, supratamesnės piliečiams, bet kaip ten bebūtų, tokia dabar situacija. Taigi sprendimai dėl biudžeto, dėl reformų, dėl e, mokesčių surinkimo sistemų vis dar yra nacionalinė prerogatyva. Kai kurie kalbėjo šiandien pasakė, kad mūsų, problema, mūsų problemos atsiradusios dėl savim raugimo pakto. Aš tam prieštaraučiau, nes pagrindinės eurozonos ir mūsų šalių problemos kyla dėl blogų nacionalinių politikų neturiu laiko to detalizuoti, bet e, dvišalių pagrindų aš galiu jums tą įrodinėti labai ilgai. Žinoma, jūs negalime, jūs galite teikti atvirkščiai, jog taisyklės yra griežtos, jos nepasiteisina ir jų niekas nesilaiko. Aš sakyčiau, kad kai kas jų nesilaiko, tačiau einame gerą kryptimį, deficitai mažinami, skolos mažėja, investicijos didėja. Todėl aš esu optimistiškesnis nei kiti. Tačiau e, buvo teigiama, kad e, tos taisyklės, dėl kurių turi apsispręsti nacionaliniai parlamentai, neveikia. Na gerai, kitas variantas - centralizuokime. Perkreikime visą tą atsakomybę, perkelkime ją į centrą. Bet juk mes kalbame apie demokratinį legitimumą ir visuomenės palaikymą. Taigi tai nepasiteisina. Jeigu mes perkelsime atsakomybę į, į centrinę instituciją, tai kaip mes galime kalbėti apie mūsų ateities pensijų sistemą, kuri bus, dėl kurios bus apsisprendžiama Briuselyje. Ką kalbėti apie socialinį modelį, sveikatos apsaugos sistemą kitose šalise, juk jos labai nevienodos valstybėse. Ir įsivaizduokite, kad sprendimai dėl to bus priimami Briuselyje. O taip gali atsitikti nes tai turės įtakos e, tam, kaip mūsų ekonomikos ir biudžetai toliau bus formuojami. Taigi, reikia tos valdysenos daugiau centre, Briuselyje. Ir kokiosgi čia pasiekmes? Aš tikrai nesu revoliucionierius. Aš nenorėčiau labai uh, sustiprinti tos ekonominės ir pinigų sąjungos. Mes turime e, būti atidus, neprarasti e, visuomenės palaikinimo. Ir sakyčiau, kad mūsų suvereniteto perkelimas į centrą, į Briuselį, gali turėti neigiamų pasiekmių. Todėl ir reikalingos tos nacionalinės konkurencinės valdybos. Jūs sakote, kad jų ir taip, jų visokių institucijų pilna, jų nereikia. Bet jeigu mes paliksime atsakomybę nacionaliniu lygiu, tai norėčiau, kad mes tomis patirtimis keistumėmės. Norėčiau, kad pasidalintume informaciją, kaip mes vykdome tas reformas, kaip įgyvendiname jas. Ir tam reikia įtraukti ir socialinius partnerius. Kaip tą padaryti, tai yra nacionalinis ligmo. Jūsų dialogas Ir mes, pavyzdžiui, Niderlanduose tikrai turime socialinę tarybą, į kurią įtraukti darbdaviai ir darbuotojai ir įvairios organizacijos. Mes galime tą patirtimį pasidalinti. Yra konkurencinės net valdybos. Centrinio planavimo biurai, jos taip yra vadinamos. Bet tame to centrinio biuro darbuotojai patarė, teikia patarimus kaip vykdyti reformas ir kaip pasiekti politinių tikslų. Jeigu mūsų planai yra netinkami, tai jie mus perspėja, kad jie netinkami, e, kad nepasieksime tvarumo, nepatieksime užimtumo tikslų. Ir galima pasakyti, kad tai pasitarnauja politikos sprendimų prieimimams. Aš negaliu sakyti laikykitės mūsų, Niderlandų pavyzdžių, bet aš tik tai sakau, kad tai mums padeda vykdyti struktūrinės reformas. Jeigu norime išlaikyti Europoje socialinį modelį, mums reikia daugiau augimo, reikia geresnių politinių sprendimų. Ir pagrindinis dalykas, mano supratimu, reikia pabrėžti, kad mes esame gerbuvio valstybės, gerbuvio kontinentas ir e, turime išsaugoti tiek tą gerbuvį, tiek stiprų socialinį modelį. Dar vienas specifinis klausimas, į kurį norėčiau atsakyti. Jochimpos jį uždavė. Ir jisai kalbėjo apie mokesčių vengimą. Ekofine darbo tvarkyje mes nagrinėjome Europos komisijos pasiūlymą, kuris buvo pateiktas. Tačiau pasakysiu, kągi patys Niderlandai. Aš nesu Niderlandų ministras, bet jeigu norite, pasidalinsiu savo patirtimi. Mes sutarėme su uh, Vokietija keistis mūsų E, mokestiniais įstatymais. Jūs e, esu užtikrintas, kad e, Vokietija tikrai bus interesuota žinoti, ką Vokietijos kompanijos veikia Niderlanduose. Tai yra dvišaliai susidrimai. Bet jie skirti siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo. Bet reikėtų kalbėti ir apie dvigubą neapmokestinimą ypač kai pasikeičia mokesčiai. Aš kaip ekofino pirmininkas galiu pasakyti, kad mes e, šio semestro metu siekime, kad taryboje būtų susitarta dėl komisijos pasiūlymo ir man reikia jūsų palaikymo Vokietijoje, kad visos vyriausybės palaikytų ir patvirtintų šitą paketą ir jisai nebūtų e, kaip nors e, sumažintas, sutrumpintas, e, teigiant, kad viena ar kitai valstybei reikia e, daugiau laiko. Taigi man reikia jūsų vyriausybių paramos. Dėkuoju. Toliau Niderlandų audito rūmų atstovas Kies Vendrin. Dėkuoju pirmininkė, aš galiu prisiminti, kad esu labai kuklus ir pabandysiu atsakyti tik tai į vieną klausimą. Buvo kalbėta apie tai, ar reikia daugiau informacijos apie viešuosius išlaidas yra įvairiausių atsakymų, kaip atsakyti į šį e, klausimą. Du pirmiausia atsakymai. Turime galvoti apie geresnę viešųjų išlaidų sistemą. Pavyzdžiui, Niderlanduose daug milijonų eurų yra skiriamos savivaldybėms e, konkretiems tikslams. Žvelgiant iš efektyvumo perspektyvos, sistema yra bloga kadangi e, savivaldybės suinteresuotos, kaip išleisti visas skirtas lėšas. Klausimas, kaip e, visuomenė galėtų e, būti informuota apie tai. Jeigu norite sukurti daugiau informacijos, jūs privalėtumėte tiesiog permastyti visą sistemą. Ir man atrodo, kad tą patį galima pasakyti ir apie nacionalinės E, išlaidas e, skirtas e, Europos biudžetui. Nes visi esame suinteresuoti išleisti visus Europos gautus lėšas. Deja, yra daug tylos ir kai kas turbūt e, norėtų paklausti, kaip yra tos lėšos išleidžiamos. Taigi, patirtis yra lygiai tokia pati ir Niderlanduose, Ir sakyčiau, kad jeigu jūs norite pagerinti viešųjų išlaidų veiksmingumą, tai reikėtų tas sistemas permas, per, e, galbūt reformuoti. Kitas dalykas. Kaip geriau suprasti, kaip yra išleidžiamas tas viešosios lėšos, tai yra galiu pasidalinti savo patirtimi kaip auditorumų e, vicepirmininko patirtimi. Dažnai aš esu e, nustebęs, kaip daug trūksta tos informacijos apie lėšų išleidimą. Ir taip pat nežinome, kokia yra pridėtinė vertė iš viešųjų išlaidų. Tuomet mes negalime pasimokyti, nežinome, kaip e, yra atliekami vertinimai. Taigi šito vietoj sakyčiau, kad turime daug erdvės tobulėjimui pažangai. Tie duomenys turėtų būti vieši. Įtraukime į tai piliečius, verslą, visuomenės organizacijas, pasinaudokime tą vis, visą turimą informaciją duomenimis apie viešasios išlaidas ir tai tik tai prisidės prie viešųjų išlaidų efektyvumo. Ačiū. Valerijai. Dabar žodis. Ačiū. Norėčiau pasisakyti apie struktūrinį dialogą, nes buvo pateikta keletas klausimų tą temą ir pateiksiu vieną pasiūlymą komisijai. Jeigu mes e, interneto svetainėje, e, kur yra kalbama apie kiekvieną valstybę atskirai, galėtumėm rasti pagrindinius rodiklius, pavyzdžiui, deficito tikslas ir panašiai. Ir struktūrinio deficito mažinimo poveikį augimui ir investicijoms, ekonomikos augimui ir investicijoms, būtų labai naudinga. Visi supranta, kas yra ekonomikos augimas, visi supranta, kas yra hmm. įtaka. Mm E, ekonomikos augimui ir jeigu mes sumažintumėm struktūrinį deficitą, pavyzdžiui, 0,1 procentu arba 0,2 procentais, tai e, koks tada būtų poveikis kiekvienos valstybės ekonomikos augimui? E, kokia būtų įtaka kiekvienos valstybės investicijų lygmeniui? Taip kiekvienas galėtumėm suprasti, kokie bus struktūrinio deficito mažinimo uh, padariniai ar kokia atnešama nauda. Aš manau, kad labai svarbu suprasti, kas e, glūdi po e, viešųjų finansų valdymu, ypač kai kalbam apie struktūrinį deficitą ir jo įtakingumą. Antras pasiūlymas, kurį dabar norėčiau pateikti, aš sutinku su jumis e, dėl to, kaip turėtų būti formuojama viešoji politika, kaip turėtų jį būti vertinama ir pagalvokime, kaip tai galėtumėm susijęti su darbo atvarkė 2020. Galim sakyti, kad Prancūzija, Italija ir Niderlandai daro tą ir tą. Kaip tie veiksmai yra susiję su Europa 2020 ir kokia yra papildoma vertė. Ką gali e, tai padaryti ekonom, darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui, kos naudos gali atnešti. Manau, kad su tais dviem pasiūlymais galėtumėm e, pagerinti padėtį kaip sakiau, vienas pasiūlymas yra, kaip mes tvarkome viešuosius finansus ir kitas dalykas, kaip mes įgyvendiname e, nacionalinių parlamentų sukurtą politiką savo valstybėse. Įvertikim, kaip tai yra susijęs su Europa 2020. Net ir kai koreguojame, pavyzdžiui, struktūrinį deficitą, turėtumėm kaskart pagalvoti apie tai, kokios įtakos tai turės ekonomikos augimams, investicijoms ar ekonomikos augimui, investicijoms ar darbo vietų kūrimui. Manau, kad visiems būtų aiškiau, ypač piliečiams būtų aiškiau, jeigu ta informacija būtų geriau pateikta. Ačiū. Labai ačiū. Aš irgi pabandysiu trumpai atsakyti Belgijos parlamento bendrai klausimą, kuris mhm. e, e, man leis tokių bendro pavudžio pastabų pasakyti. Taip pat Žeromas Daiselbrumas kalbėjo, kad reikia palaipsniai dirbti. Aš suprantu, ką jūs norit pasakyti. Juodu ant balto, manau, yra parašyta, kad e, ateityje reikia padaryti tą ir tą. Europos finansų ministrai tiesiogiai nekontroliuoja nacionalinio biudžeto, nekontroliuoja nacionalinio biudžeto, bet kuo daugiau laisvės bus suteikta nacionaliniam biudžetui ir kuo daugiau resursų bus suteikta centriniam lygmeniui, tuo bus geriau. Bet taip nesitiks greitai. Mes turim pasirūpinti, kad sistema geriau veiktų. Nesvarbu, ką mes girdime kalbant. Turim suprasti, kad viena vertus dabartinis mechanizmas yra optimalus, kitas dalykas negalima sakyti, kad jis yra visai neveiksmingas. Mes esam linkę jį kaltinti, sakyti, kad jis blogas, kritikuoti, bet jis daro įtaką e, biudžeto ekonomikos politikai. Turime tam tikrą judėjimo maržą ir mes turim galvoti, kaip galėtumėm pagerinti tą politiką. Pagalvokim, kaip galėtumėm suderinti didesnį atsakomybės jausmą tarsi ir tuo pat metu nesukurti anarchijos. Visi turi suprasti, kas yra už ką atsakingas, koordinuojant ir efektyviai gyvendant politiką. Aš manau, kad mūsų taisyklės galėtų keistis tą kryptimį ir aš E, e, kalbėdamas apie komunikacijų fleks e, lankstumą, turbūt dalgės klausimą sakysiu. Mes turime atsižvelgti į skirtinės aplinkybės kiekvienoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, valstybėje, kur išgyvena e, pabėgėlių krizę. Tada reikės kažką pakeisti, pritaikyti padėčiai. Bet e, turime galvoti apie struktūrinės reformos įtaką vidutinės trukmės tikslams. Svarbu yra, kad skaičiuojant struktūrinį deficitą nebūtų e, E, įtraukti tokie nestabilus duomenys. Aš ne visai sutinku su taryba, kuri nusprendė, kad struktūrinė reforma turi trukti tik vienerius metus. Manau, kad yra galimybių pagerinti lankstumą, lygiai taip pat yra galimybių e, mūsų stabilumo paktą e, sklandžiau ir sėkmingiau įgyvendinti. Bendrai, kai kalbame apie struktūrinį deficitą, aš pabrėžiu, kad yra būtina išanalizuoti, iš ko jis susideda. Bet lygiai taip pat turime atsižvelgti, kaip dabar struktūrinis deficitas yra apibrėžiamas pagal metodo skaičiavimą, pagal augimo potencialą. Kartais yra pasiekiami rezultatai, kurie nėra visiškai racionalūs. Mano paties valstybė pagal tą formulę turėtų nebeaukti. Taigi, jeigu jos ekonomikos augimas siekia 1 procentą, nors ir labai deficitas nepadidėja, <clears throat> automatiškai struktūrinis deficitas sumažės pagal formulę. Net nenumatyta, kad ji turėtų aukti. Augimo potencialas nenumatytas. Jūs turėtumėt neaukti, nes jeigu aukti, tada uh, biudžeto taisyklės, atsiprašau, taisyklės bus pažeistas. Netaip jau lengva viską suprasti ir dabar aš matau, kad TVF vis daugiau kalba nominaliais skaičiais Ir e, tai atspindi sistemos keitimasi. Mes visiškai nesisakome struktūrinės koncepcijos. Bet e, žinom, kad ji dabar m, mm, tam tikrą svorį turi. Potencialo tobulėti yra ir manome, kad geras nacionalinės ir Europos atsakomybės ir atskaitomybės suderinimas yra būtinas. Šiandienos diskusija buvo labai konkreti ir efektyvi. Puikus pavyzdys, kaip ateityje turėtumėm tokio pobūdžio konferencijas organizuoti. Labai ačiū ir aš savo uh, bendra pirmininkai perdodu žodį baigiamai mosiams išvadą. E, Negirkim vieni kitų, bet e, aš norėčiau pagirti jūs, dalyvius. Jau dabar 15 e, minučių vėluojam e, pradėti kavos pertrauką, todėl šią posėdžio dalį baigiu. Dėkoju visiems prelegentams už pasisakymus ir už atsakymus. E, laiko, aišku, nepakanka, bet daug klausimų buvo pateikta ir jie buvo aptarti. 11.30 susitiksim po kavos pertraukos. Ir dabar leidžiamės į pirmą aukštą, Jehudi Menuhin erdvė. Ten yra gal kas nors iš darbuotojų, iš vietinių čia parodys parlamentarams, kur eiti.